Uh, ponios ir ponai. Uh, Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti, kad šiek tiek pavėlavau. Kolegos, ponios ir ponai, tikriausiai žinote, kad vasario 15 praeitą savaitę įvyko labai rimta geležinkelio avarija tarp Büzingen ir Halą. Ir šioje avarijoje žuvo nemažas skaičius žmonių. Tarp žuvusių buvo vienas ir, ir mūsų parlamento darbuotojų Klaudijo Kantiego. Jam buvo 40 metų ir jisai dirbo čia, um, skiriai susisėmė su žiniasklaidos e, reikalais. Taigi ir parlamentui šitą avariją buvo labai tragiška, todėl paprašyčiau atsistoti minutė tylos ir taip pagerbti žuvusiuosius. Uh, Paprastai einame tiesiai prie darbo atvarkės, bet žinau, kad kolegos iš Belgijos norėtų tarti žodį. Todėl susitarėm, kad prieš patvirtintami darbo atvarkę suteiksime žodį kolegoms iš Belgijos. Žinome, kad nes kolega norėtų pasisakyti. Taigi duodu žodį Dirk, Dirkui vėliau kitas norėjusis pasisakyti. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad leidote komitetui pagerbti žuvusiuosius. Sąlygos aplinkybės tikrai yra labai tragiškos, nežinomos kol kas yra aiš, priežastys, dėl ko įvyko ta avarija, tyrimas vyksta toliau. Kol kas, aišku, tik tiek, kad nors geležinkelis ir yra viena iš saugiausių transporto priemonių, vis dėlto tokių avarijų metu atsitinka tikrai didelės nelaimės ir žūsta žmonės. Reikia išteiškinti priežastis ir tuo turime pasirūpinti mes, kad geležinkelių srityje saugumo, saugumas didėtų. Po šios nelaimės jau buvo aptarta įvairiausi šios problemos aspektai ir kaip ES galėtų bendradarbiauti su įvairiais, su vairiomis bendrovėmis, geležinkelių bendrovėmis Europoje. Tačiau argumentai buvo išsakyti labai įvairūs, kai kurie iš jų keisti, kai kurie pasisakusiai nelabai išmano šią sritį. Pirmininkė, aš nenoriu pasakyti, kad ES neturėtų rūpintis geležinkelio transporto saugumu. Aš ir pats komitete nekartą kalbėjau geležinkelio saugumo klausimais. Mes manom, kad būtent ši transporto šaka yra labai svarbi ir jos, jos saugumas tikrai yra nemažas. Norėčiau ir padėkoti buvusiai komisijai už darbą Taigi argumentas, kuris išsakytas, kad ES tu nesirūpina, yra neteisingas. Aš tikrai užjaučiu žmonės, kurie žuvo, užjaučiu ir tuos rytų artimuosius, kurie buvo sužeisti ir manau, kad dalis mūsų užuojautos turėtų pasireikšti ir tuo, kad mes padidinsime transporto saugumą. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad buvau labai nusiminęs dėl tų pareiškimų, kuriuos išgirdome po avarijos Ir labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien išreiškite tokią nuomonę. Taigi galbūt tiek. E, Pona Seid. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau išreikšti savo frakcijos vardu giliausią užuojautą žuvusiems ir jų artimiesiems. Kolegas Teks jau pasakė, kad žinoma, geležinkelio transportas yra labai saugus, tačiau jau jeigu atsitinka nelaimė, tai pasiekmes būna tragiškos. Tačiau mūsų užduotis yra ne tiek ieškoti dabar, kas čia buvo kaltas, bet suvokti, kad tai yra labai įvairių aplinkybių sutapimas ir mm, mes neturime dabar nieko teisti. Uh, Vis dėlto mūsų komiteto viena iš užduočių yra nuolatos rūpintis saugumo klausimais, taip kaip mes darėme ir lygi šiol. Darbas mūsų nėra lengvas ir jis ilgalaikis. Pavyzdžiui, EATMS e sistema Belgijoje taip pat buvo rengiama labai ilgai. Toks darbas negali būti padaromas trumpai, per trumpą laikotarpį. Reikia veiksmingos visur veikiančios sistemos. Teks aptarti ir tai, kaip Europos geležinkelių bendrovės, bendrovės galėtų dar labiau sustiprėti tam, kad geležinkelių transportas visiems Europoje būtų saugus. Taigi mūsų darbas turėtų būti nukreiptas šią linkmę. Madame Dura. Dėkoju, pirmininkė. Man nereikia daug pridurti koleg... prie to, ką pasakė kolegos. Žinoma, noriu išreikšti užuojautą artimiesiems tų, kurie žuvo. Taip pat ir mes, kaip parlamentarai, praradę savo vieną darbuotoją, turėtumėm e, daugiau kreipti dėmesio į šį, šią problemą. Mes, kaip šio komiteto nariai, turime nuolat rūpintis tuo, kad geležinkelių saugumas būtų didinamas, kad būtų harmonizuojami įstatymai kad būtų geriau remiamos kiekvienos šalies geležinkelių bendrovės, kad jos galėtų sukurti geresnės saugumo sistemas. Reikėtų pakalbėti ir apie lokomotyvų e, vairuotojų darbo sąlygas. Ir šiuo konkrečiu atveju taip pat ši problema egzistuoja tikrai ne vien Belgijoje. Džiugu, kad vis daugiau žmonių važiuoja traukiniais, tačiau lokomotyvų vairuotojai dėl to patiria didžiulį spaudimą ir į tai reikia atsižvelgti. Jeigu norime saugesnio geležinkelio, reikia gerinti ir jų darbo sąlygas. Mes juk norime, kad kuo daugiau žmonių važinėtų geležinkeliais, tai yra vienas iš mūsų komiteto darbo tikslų. Taigi turime didinti ir techninių sistemų saugumą bei lokomoty gerinti lokomotyvų darbuotojų darbo sąlygas. Ačiū. Ir kiti kolegos nori tarsti žodį, bet paprašyčiau kalbėti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 užuojautą tiems asmenims, kurie prarado savo artimuosius šioje baisioje avarijoje. Siūlyčiau tokį dalyką, kad šis komitetas surenktų debatus e, saugumo geležinkelio transporte klausimų. Nekyla bejonių, kad šioje srityje yra labai svarbių, labai didelių problemų. Ir tuo mes įsitikinome per šią avariją. Manau, kad ateityje turėtumėm turėti kuo daugiau galimybių e, pasidalinti nuomonėmis ir siūlyti galimus sprendimus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Norėčiau priminti, kad mes jau ne kartą kalbėjome apie geležinkelio saugumą šiame komitete. Ponės Kūn. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau savo frakcijos vardu išreikšti užuojaudą visiems žuvusiųjų artimiesiems. Ir Taip pat, aišku, norėčiau išreikšti užuojaudą savo kolegės artimiesiems, nes jį matyt tik tik atsitiktinumo, nelaimingo atsitiktumo dėka neišvengė šios nelaimės. Ir manau, kad būtų svarbu elgtis taip, kaip mes ir da, elgėmės praeitie ir dažnai e, pabrėždavome, kad E, mums yra svarbus saugumas geležinkelio srityje ir kad mes ypač turime kalbėti apie artimojo susisiekimo traukinius ir saugumą juose. Ačiū. Ačiū, ponė Foster. Ačiū, um, pirmininkė. ECR vardu mes irgi taip pat reiškiame užuojautą ir parlamento darbuotojo giminėms ir kitiems, kurie nukentėjo. Uh, Galime daug kalbėti apie tai, kaip Belgijos žiniasklaida elgėsi po šios avarijos, bet galbūt svarbiausia, kad tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis e, ne politikai ir ne žiniasklaida turėtų e, daryti išvadas, galbūt jie turėtų e, padaryti galbūt nereikėtų sensacijos daryti iš tokios situacijos. Taigi manau, kad jūs kaip šio komiteto pirmininkas galėtumėte kreiptis į atitinkamą Belgijos ministeriją ir palaukti, paprašyti jų nuomonės, jų uh, reakcijos ir, žinoma, turėtum kantriai palaukti, kad atitinkamos institucijos įsigilintų į priežastis ir kaip galima būtų užkirsti kelią kitoms avarijoms. Pirmininkas, ačiū, visiškai pritariu, kad tikrai reikėtų kreiptis į Belgijos ministeriją ir pareikšti užuojautą, e, mūsų supratingumą ir pareikšti norą laukti oficialios ataskaitos, oficialiaus pranešimo ir nepulti daryti skubotų išvadų. Visada stebiuosi, kad kai tik tai vyksta avarija, visi puolame daryti išvadas, bet tikiuosi tokios dienos, kad, kad kada nors visgi ramiai lauksime išvadų, bet taip vis neatsitinka. Taigi šiame komitete mes be abejo už, užjaučiame žuvusiųjų šeimas ir žinoma ir keleivių, ir taip pat ir darbuotojų, geležinkelio darbuotojų. Ir tikimės, kad belgo atitinkamos institucijos kuo greičiau padarys išvadas ir oficialų pranešimą parengs. Ačiū, dabar pereikime prie mūsų darbo atvarkės. girdėjau, kad mūsų sunkvežimiai vilkikai iš Luksemburgo kažkur užstrigo. Tai ponas Van. Trūksta mums šiek, šiek tiek dokumentų iš, iš Luksemburgo negavome, bet tikimės, kad gausime. Mes ne tik tai Britanijoje turim daug sniego, bet ir čia žemynį Europoje. Tikimės, kad tie dokumentai kuo greičiau mus pasieks. E, taigi, toliau darbo tvarkės projekto patvirtinimas. Niekas nepareiškia jokių pasiūlymų ją keisti, tad tikriausiai bus pri, e, pripažinta. E, vėliau tvirtinsime protokolą. Jeigu pritarėte, tai galime keliauti toliau. Pono Vandalans ataskaita pranešimas dėl jūrų E, jūrų transporto politikos. E, jis šiek tiek pavėlavo, tikriausiai suprantate kodėl, tai dabar žodis jam. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. dat ik met veel plezier aan uh, dit onderwerp heb gewerkt. Zeevaart ligt mij na. Aš tikrai su didžiuliu malonumu dirbau ties šiuo pranešimu ir džiaugiuosi, kad galiu dabar Jums pristatyti šią temą. Tuo pačiu norėčiau išsakyti savo komplimentus komisijai ir pasidžiaugti, kad mes mums pavyko parengti tokį išsamų dokumentą. Ir aišku, norėčiau iš karto pasakyti keletą pastabų. Džiaugiuosi, kad nepaisant dabar vyraujančios krizės, kuri palėtė ir jūrų transportą, mes vis tik tai pasiekėme tam tikros pažangos, Per praėjusiu mėnesį aš tikrai dalyvavau daugybėje susitikimų ir man susidarė įspūdis, kad yra tam tikras atsigavimas ekonomikos, tam tikras ekonomikos atsigavimas, kuris yra pastebimas ir jūrų transporte. Todėl yra labai svarbu, kad mes galvodami apie ateitį pakalbėtume apie tai, kokie yra svarbiausi jūrų transporto aspektai ir į ką reiktų atsižvelgti, kad ir toliau šis transportas būtų tvarus tvarus ir pažangus. Komisija pateikė mums išsamų dokumentą. Man pakako to dokumento kaip pagrindo mano diskusijoms su, su šešėliniais pranešėjais ir mes nutarėme, kad ši tema turėtų koncentruotis į kelius aspektus, kurie yra svarbus mums parlamentui. Taigi, pirmininkė, aš ir pristatysiu tuos esminius punktus. Visų pirma, mes turime galvoti apie tai, atsižvelgti į tai, kad e, jūrų transportas visame pasaulyje vaidina svarbu vaidmenį. Mes savo komitete nagrinėjame įvairias transporto rušis ir taip pat e, tiek jūrų, tiek e, žemyninę laivybą. Ir Iš tiesų mes čia kalbame apie labai svarbę transporto rūšį, kuri yra svarbi visame pasaulyje ir atitinkamai ji daro poveikį viso pasaulio įvykiams. Todėl norėčiau pasakyti, kad tai man buvo labai svarbu rengiant šį tekstą. Toliau kitas dalykas - šio sektoriaus svarba man atrodo, kad yra labai svarbu šiame pranešime atsižvelgti į skirtingą skirtingus jūrų transporto aspektus, nes mes žinome, kad tai yra Europai svarbi transporto rušis, tai yra transporto rušis, kuri yra svarbi Europos ekonomikai, kuri yra svarbi kasdieniniam piliečių gyvenimui. Tai yra transporto rušis, kuri užtikrina e, tvarų saugų prekių pervežimą. Taigi tai yra iš tiesų labai svarbus dalykas ir šiame pranešime taip pat yra kalbama apie valstybės paramą. Mes šį klausimą nagrinėjome ir su komisaru. Ir tai iš, iš tiesų yra esminis dalykas, kalbant apie jūrų transportą. mes turime galvoti apie tai, kaip turi būti panaudota ta valstybės parama, valstybės subsidijos. Ši tema e, jau yra pakankamai nagrinėjama pastaruoju metu komisijoje ir už tai, už šias diskusijas atsak, yra atsakingas komisaras, atsakingas už konkurencingumo politiką. Tačiau nepaisant to, aš vis tiek šį klausimą įtraukiau į savo pranešimą. Toliau kitas svarbus aspektas yra prieiga prie profesijos, darbo vietų kūrimas. Aš čia pateikiau įvairių pasiūlymų. Yra labai svarbu. Užtikrinti, kad ši profesija ir toliau būtų uh, kad šios profesijos atstovai ir toliau e, būtų darbo rinkoje, nes didžioji dalis šios profesijos atstovų sensta ir reikia užtikrinti, kad būtų lavinami nauji žmonės, kad atsirastų naujų šios profesijos atstovų. Ir čia mes turime kalbėti ne tik apie jūrų transportą, bet ir apie mokslinius tyrimus apie vidaus vandenų laivybos rytis, nes tai yra profesijos, kurios yra e, susiję viena su kita. Taigi mes čia turime nepamiršti, kad mes kalbame ne tik apie jūrų transportą. Toliau kitas svarbus aspektas yra inspekcijos ir įvairios patikros. Per pastaruosius šešerius metus aš labai daug dirbau šioje srityje ir e, šis klausimas man ne tik dėl to yra labai svarbus. E, man atrodo, kad tos kontrolės ir inspekcijos turėtų būti tokios, kad nenukentėtų jūrų transporto kokybė. Tačiau mes turime taip pat atsižvelgti į tai, kad kontrolės institucijoms yra taip pat daromas spaudimas ir jos taip pat turi atsižvelgti į atitinkamas rizikas. Apie tai aš ir kalbu savo pranešime. Kitas labai svarbus aspektas yra aplinkosaugos klausimas, ypač kalbant apie didelius maršrutus, tarp kontinentinius, tarp žemyninius maršrutus. Mes žinome, kad tarp kontinentų plaukioja tanklaiviai, kurie galbūt prisideda prie taršos, o e, pavyzdžiui, nedideli laivai plaukiojantis vieno žemino pakrantėmis, aišku, mažiau teršia aplinką negu tie didėjai ta, tanklaiviai. Tačiau mes turime nagrinėti taip pat ir technikos naujoves atsiradusią šioje srityje. Aš esu e, dirbęs su Niderlandų jūrų transporto sektoriumi ir aš matau, kad tikrai atsirado technikos naujovių, atsirado nauji varikliai ir tai labai pagerina situaciją. Todėl mes turime keistis gerąją praktiką šioje srityje ir manau, kad tokiu būdu būtų galima pasiekti atitinkamos pažangos. Taip pat reikia kalbėti apie žaliuosius uostus, nes kai kurie Europos uostai jau pradeda mažinti uostų mokesčius, jeigu laivai prisideda prie aplinkos saugojimo. Taigi, gerbiami kolegos, čia yra tik keli aspektai, aš dabar laukiu jūsų pastabų. Komisija pasiūlė tvarkaraštį, kaip turėtų būti toliau dirbama su šiuo dokumentu ir su komisijos programa. Aš norėčiau paklausti komisijos, koks konkretus yra tas tvarkaraštis ir taip pat, ponė pirmininkė, aš norėčiau išgirsti kolegų nuomonę dėl šio pranešimo. Dėkoju, ponė Vandalin. Ar būtų galima šiek tiek šilumą prisukti, taip sakant. <laughs> truputėlį nusiraminti, nes man rodo, kad labai mes įkaitome. Tai gal truputėlį aprimkime ir, ir dirbkime toliau. E, pone Kumisakos. Ačiū pirmininkė. šiame komitete ir visame parlamente. Pradėtas debatas susijęs su ES jūrų transportu iki 2008 metų yra labai svarbus toksai posūkio taškas. Dabar esame tokioje sudėtingoje padėtyje dėl ekonominės krizės ir žinoma tai susiję ir su jūrų transportų politika. Visiškai pritariu bendraja prasme šitam pranešimui, taip pat ir e, tvarkarašių, kurį siūlo ponas Vandalent. Nors yra tam tikrų taškų, tam tikrų teiginių, dėl kurių reikėtų mūsų diskusijos metu labiau pakalbėti, kuriuos reikėtų labiau įsigilinti. Turime tris svarbius iššūkius jūrų transporto srityje šiuo metu. Pirmiausiai jūrų, jūrų transporto Tai susijęs su jūrų transportu ir su išoriniu faktoriumi. Taigi, pirmiausiai reikia pagerinti personalą dirbantį jūrų transporto srityje. Reikia pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių dirbti šiame sektorėje. Tai yra didelis iššūkis, nes dėja Dabar žiūrėdami į statistiką negalime labai e, link, džiugiai žiūrėti į šito sektoriaus ateitį, nes jauniems žmonėms kas kart vis mažiau norisi dirbti šiame sektoriuje, kuris ES visgi yra labai svarbus. Taigi reikėtų rasti būdų, kaip pakeisti šitą tendenciją ar bent jau nepabloginti šito, šitos padėties. Europos Sąjunga galėtų sukurti tam tikrų ilgalaikių programų tam, kad pagerintumėm jūrų transporto laivininkystės darbuotojų darbo sąlygas. Kaip galima būtų, pavyzdžiui, padidinti įgulos e, narių skaičių, kad būtų mažiau problemų ar pavojų, kurie jiems galėtų grėsti darbo metu. Grėsti darbo metu. Taip pat reikėtų įsigilinti, pagalvoti, kaip e, būtų galima nustatyti, galėtų, koks galėtų būti minimalus įgulos narių skaičius. Šitokie konkretus pasiūlymai e, Bet reikėtų išplėsti šitą strategiją, kaipgi visgi pritraukti daugiau žmonių į jūros transporto sritį. Kitas klausimas, kitas iššūkis yra e, konkurencija. Šitas sektorius turi labai griežtas, griežtus standartus, griežtas normas ir labai dažnai šiame sektoriuje e, prasideda nesažininga konkurencija, ypač iš trečiųjų šalių pusės. Todėl reikėtų pamastyti, kaip galima būtų padėti šiam sektoriui konkuruoti. Žinau, kad ponas Vandalinas turi savo nuomonę šio klausimu, bet e, manau, kad visgi reikia gairėse daugiau, labiau pabrėžti šitą klausimą. Šitas pranešimas e, kalba apie politiką iki 2018 metų. Taigi manyčiau, kad galima būtų numatyti, kad šios subsidijos ir šitą pagalbą turėtų būti teikiama tiems laivams, kurie e, plaukia, plaukioja su ES šalių vėliavomis. Trečias iššūkis yra aplinkosauga ir kaip jūrų transportas teršia ap aplinką. Ponas Vandalen savo pranešime ir konkrečiai 17 skyriuje pateikė labai įdomų pasiūlymą. Tai yra tam, tikras, tam tikri bonusai tiems laivams, kurie E, plaukioja neterždami ar mažiau terždami. Manau, kad reikėtų daugiau susitelkti, labiau geriau pagalvoti apie šitą pasiūlymą, bet iš principo pasiūlymas tikrai puikus. Manau, kad ir šiandien diskutuodami ir ateityje mūsų debatuose galima būtų tikėtis, kad ponas Vandalinas mus smulkiau paaiškintų šitą pasiūlymą. Taip pat norėčiau paklausti, Ką turite galvoje, kur, toje vietoje, kur 17, 17 dalyje kalbama, kad Europos Sąjunga nustatys tam tikras sąlygas, tam tikrus reikalavimus degalams. Man čia neiški labai formuluotė, norėčiau, kad ponas Vandalinas paaiškintų, kad e, suprastumėm šitą pasiūlymą. Visa, dėl viso kito, kas susijęs su aplinkosauga, aš pritariu ponui Vandalenui ir jo pasiūlymams. Dar šito nepasakiau. Paskutinis iššūkis, paskutinis sunkumas. Iš pradžių sakiau, kad turime tris iššūkius plus vieną. Ir dabar turiu galvoje iššūkiu, kuris susijęs su išorniais faktoriais. Ir čia kalbu apie piratavimą. Šiuo klausimu, man atrodo, kad 25 pranešimo skyriuje šitas skyrius yra nepakankamas, nepakankamai išsamus. Jame kalbama apie piratavimą ir kovą su piratavimu. Manau, kad šitą skyrių reikėtų patobulinti ir įtraukti daugiau pasiūlymų, daugiau gerų minčių. Suprantu, kad tai nėra vien šio komiteto kompetencija ir atsakomybė, bet galime paieškoti kitų kokiu nors papildomu būdu, pavyzdžiui, kaip geriau bendradarbiauti su e, jungtinių tautų atitinkamom institucijom kovojant su tarptautiniu piratavimu. Uh, Taip pat galime tai sieti su pagalbos besivystančiam šalim planais ir politika, ypač e, tų šalių, su pagalba tom šalims, iš kurių kyla piratavimas. Taip pat norėčiau, kad šitame pranešime būtų paaiškinta, kaip tarptautinis piratavimas susijęs su atitinkamų teisės aktų trūkumų, teisės aktų, pagal kuriuos būtų galima e, patraukti baudžiamojo atsakomybę e, tuos, tuos asmenus, būtent, būtent piratus. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ponas Fleckenstein. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo padėkos ponui Vandalinui už jo nuveiktą darbą. Dokumentas labai išsamus Tačiau jis tik tuo metu atneš rezultatų, jeigu mes turėsime komisijos atitinkamą teisės akto pasiūlymą. Antras dalykas, leiskite pasakyti iš karto, kad visą tai, ką mes čia aptarėme, turi patekti ir į transporto baltąją knygą. Yra keletas klausimų, kur aš taip pat esu tos pačios nuomonės kaip ir pranešėjas. Pavyzdžiui, kai kalbama apie perregistravimą, tiksliau ne, ne, negalimumą tokio perregistravimo, bet to apie, kalbam apie variklių efektyvumo didinimą ir apie tarptautinę jūrų transporto, tarptautinį jūrų transporto mastą. Tačiau reikia eiti pirmin, nes mes diskutuojame jau daug metų ir niekaip ne, nieko nenusprendžiame. Kas dėl subsidijų, tai reikėtų, pasitar, reikėtų pasitarti detaliau, kaip dar tiksliau išreikšti čia išsakytas mintis, kad kalbame apie tuos laivus, kurie plaukė su ES šalių vėliava. Aš reikalauju, kad atitinkamos gairės būtų pateiktos komisijos mums iki 2010 metų rūpiučio mėnesio. Be to reikėtų tiksliai žinoti ir kada bus gairės, kurios reglamentuoja subsidijas jūrų uostams. Na, dar vieną punktą, kuris iš dalies kartojasi, norėčiau paminėti, nes mums jis labai svarbus tai būtų specialistų trūkumas ir jų rengimo klausimai. Čia reikėtų ne tik pareikšti gerą valią, bet apskritai pamastyti apie koncepciją, ką galėtų parengti komisija, kad šis klausimas būtų sprendžiamas tiesiog konkretesnėmis priemonėmis. Dar vienas svarbus dalykas - aplinkosauga. Mes žinome, pasisakome už emisijų priežiūrą, už tokių zonų, kuriuose bus prižiūrimos, kontroliuojamos emisijos įrengimą. Tokios zonos tikrai būtų labai naudingos, bet nepamirškime dviejų dalykų. Viena vertus išlaidos, kurių mes negalime didinti taip, kad vėl taptų patrauklų perkelti prekių vežimą į kelius nuo laivų. Antras dalykas - reikia vis daugiau europinio reguliavimo, kad Europoje galėtų vyrauti sveika konkurencija. Na ir dar vienas dalykas - trump trumpie, trumpieji, trumpųjų reisų ar trumpųjų maršrutų laivybą. Sveikiname šią idėją ir manome, kad reikia išnaudoti visą šios ryties potencialą. Ir manome, kad atitinkama problema paminėta čia tik labai taip probėgšmės, čia reikėtų galbūt dar šiek tiek išplėsti. Be to reikėtų pakalbėti ir apie laivų demontavimą, kuris atitiktų aplinkosaugos reikalavimus. Reikėtų numatyti aiškis priemonės, kaip galima būtų pagerinti senų laivų išmontavimą, o to lygi šiol dar nebuvo padaryta. Dar vienas dalykas, taip kaip mums reikia, jūrų laivybos strategijos, reikia ir vidaus laivybos strategijos. Ir jos geriausia, jeigu būtų parengtos paraleliai. Be to reikėtų pakalbėti ir apie EMSA agentūros mandato pakeitimą. Ji turėtų ypatingai susikoncentruoti į techninės pagalbos teikimą laivybos rytyje. Ji gali, žinoma, veikti ir aplinkosaugos srityje ir ši sritis nepakankamai jos yra kūruojama. Pateiksiu ir tokį pavyzdį. EMSA kontroliuoja laivybą, ji kontroliuoja ir išsilavinimą, ir, ir e, atitinkamų specialistų rengimą, bet negali rengti atitinkamų programų. Kai kurie EMSOS e, nustatomi reikalavimai turi būti įgyvendinami čia Briuselėje, čia laikomi egzaminai. Žodžiu, sistema kol kas yra nesuderinta ir neveikia. Be to mes turime taip pat įtraukti tam tikrus aspektus ir į ten planavimą, nes ten būtent kalbama apie protingą įvairių transporto sričių kombinavimą. Taigi reikia šitą laivybą įtraukti į tokį platesnį ten kontekstą. Ačiū. Dabar atrodo, jau atvyko tie sunkvežimiai su dokumentais ir dokumentus gausime. Bet mūsų, atsiprašau, pirmininkė, šešėlinė pranešėja taip pat negalėjo atvykti, taigi labai atsiprašau, galbūt tai irgi susijęs su transporto problemomis. Na, o aš norėčiau padėkoti ponui Vandalėn už jo pranešimą ir džiaugiuosi, kad pagaliau pabrėžiama šios ryties svarba Europos ekonomikai, ir ne tik ekonomikai, bet ir tyrimams, inovacijoms ir panašiai. Teisingai buvo paminėta, kad yra tam tikra įtampa ir tarp, tarptautinės e, laivybos, ir vidaus laivybos, ir trumpųjų atstumų laivybos. Be to labai svarbu paminėti ir žmonės, kurie dirba toje srityje. Ir visai nesvarbu, ar tie žmonės dirbtų laive, ar jie dirba pakrantinėse. Apskritai laivybos visa kokybė didelė dalimi priklauso nuo specialistų, kurie dirba joje. Taigi labai džiaugiuosi, kad pagaliau radome progą paminėti tą žmogišką į faktorių. Ponas Basse. Pasakysiu tik porą pastabų, ponė pirmininkė. Mm, pasakysiu tik tai dvi trumpas pastabas, nes iš tiesų šitas pranešimas yra įdomus, jis paliečia daug įdomių ir aktualių klausimų, tačiau mes norėtume, kad šis pranešimas labiau orientuotųsi į Europos jūrų transporto erdvės kūrimą. Ir norėtume, kad jūrų transporto politikos tikslai iki 2018 metų būtų susijęti būtent su ta e, Europos jūrų transporto erdvės e, kūrimo perspektyva. Na ir mano antra, antroji pastaba yra susijusi su taršos mažinimu. Taršos, kurią sukelia daugelis laivų. Čia galima kalbėti apie seros ir azoto dioksidą. E, 14 savo pranešimo punkte jūs kalbate apie tas taršos mažinimo priemonės ir kad jos turėtų būti e, taikomos visame pasaulyje, kad būtų išvengta konkurencingumo iškraipimo. Tačiau ar jūs manote, kad iš karto reikia siekti tarptautinio masto priemonių, galbūt būtų tikslingiau pirmiausia kalbėti apie europinės priemonės. Man, manau, mes manome, kad būtų tikslingiau, jeigu Europa pateiktų gerą pavyzdį visam pasauliui ir vaidintų lyderės vaidmenį šioje srityje. Dėkuoju, ponė Foster. Ačiū pirmininkė. Keli trumpi pastebėjimai. Manau, ponas Vandalin nudirbo puikų darbą ruoždamas šį pranešimą. Tačiau norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Daugiau iš e, Didžiosios Britanijos pozicijos. Žinoma, pritariu dėl aplinkosaugos ir emisijų, bet Manau, kad bet kas, ką mes darysime čia ES, turėtų būti susiję ir su tarptautiniu darbu šioje srityje. Taip pat reikėtų atidžiai kalbėti, kai šnekame apie pasaulio prekybos e, organizacijos klausimus Didžioji Britanija kol kas neutraliai pasisako dėl Rotterdamo taisyklių. Taigi nepasisakytų, jeigu būtų skatinama ratifikuoti tas taisyklės. Ir dėl vėliavos mes nekartą diskutavome apie taip, nežinau, kur link tai yra, kur link yra sukama, bet mes turime tvirtą poziciją ir manome, kad laivyboje e, reikia reikia naudoti valstybių narių vėliavas ir nemanome, kad ES simbolika turėtų būti naudojama. Ačiū. Ponas Tusės. Ačiū. E, turime tam tikrų strategijų, ilgalaikių strategijų ir tikslų jūrų transporto srityje. Šios e, bendrijos e, strategijos tikslas yra pagerinti konkurencingumą ir našumą jūrų transporto srityje. taip pat ir kitose sektoriuose, kurie yra susijęs su jūrų transportu. Šiame pranešime ir toje minėtoje strategijoje kalbama apie tai, kad reikėtų stiprinti valstybių narių konkurencingumą e, lyginant su trečiosiomis šalimis. Tačiau niekur nėra paminėta, kad 80 procentų visų ES įmonių. Paprastai savo laivuose iškelia ne ES svarbiausių didžiausių šalių e, vėliavas, nei Prancūzijos, nei e, Niderlandų, nei kitų šalių. Taigi negalima užsimerkti prieš šį faktą. Apie tai irgi reikia kalbėti ir negalima, neturėtų nei komisija, nei pranešėjas pamiršti šito fakto, nes kartais atrodo, kad mes tiesiog juokiamės iš Europos piliečių. Kaip tai? Metam akmenį, o paskui slepiamės ir sakom, kad ne mes tai padarėme. Manau, reikia kalbėti mm, tiesiai šviesiai, pasakyti, išdėstyti padėti tokią, kokia jinai iš tikrųjų yra. Ir šią problemą be abejo reikia spręsti labai rimtai, nes kalbame apie įmonės, kurios naudojasi infrastruktūromis tam, kad vykdytų savo operacijas, savo prekybos e, operacijas. Ir transportuoja žaliavas ir jos labai didelius pelnus užsidirba. Kalbame iš tikrųjų apie tiesiog um, sunkiai suvokiamus pelnus. Komisijos pranešime ir pono Vandalino pranešime kalbama apie jūrų transporto darbuotojus. Kalbama apie tai, kad čia yra nemaža problema, nes e, trūksta mm, aukšto lygio profesionalų, specialistų. Bet juk jie, jie patys sukūrė šią problemą, jie patys lik ir uždarė tą sektorių, o dabar jau atrodo, kad darbuotojų liko per mažai. jūrų transporto darbuotojai nepripažįsta, kad jie patys priėmė į darbą e, trečių šalių piliečius, kuriems reikia mokėti labai nedaug, o jų kvalifikacija visgi yra nėra pati aukščiausia. Už tai dabar susidurėme su tokia padėtimi ir reikia apie tai garsiai kalbėti. Kitas klausimas, kuris buvo paminėtas, tai konkurencija. Čia kalbame apie žaliosios ekonomikos e, ekologiškos ekonomikos, ekologiško ūkio problemą. Kalbė, buvo užsiminta taip pat ir apie subsidijas atitinkamiems laivams. Apie subsidijas tam, kad e, laivininkystės rytyje būtų dėgiamos naujos technologijos. Tačiau manyčiau, kad reikėtų imtis priemonių tarptautinių lygmenių, jeigu tikrai norime apsaugoti aplinką ir apsaugoti tuos darbuotojus, kurie dirba laivininkystės rytyje. Tvarkaraštis, kurį greitai pristatys Europos komisija dėl šio sektoriaus, turėtų būti labai išsamei apsvarstyta. apsvarstytas. tam, kad galėtumėm visi išreikšti savo nuomonę, savo poziciją. Manau, kad šitame, šitame sektorėje yra labai svarbių problemų ir dėkoju pirmininkui už man suteiktą kalbėjimo laiką. Bet dar norėčiau šitą pabrėžti. Kas bus su sausumos transportu? Kaip bus su sausumos transportu? Bilietų kaina užaugo labai, lab, labai stipriai padidėjo ir subsidijos dešimt kartų praktiškai padidėjo. Taigi, kas, kas kieno pinigais tai daroma, reikia, turėtume būti labai atsargus kalbėdami apie šios klausimus. Pone Tikau. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti poną Vandalin dėl jo pranešimo ir pateikti keletą savo pastabų. Pirmoji - jūrų transporto politika. Labai svarbu, kad uostuose bendradarbiautų visos įmonės. Manau ir apie jūrų uostus, tą patį noriu pasakyti ir apie jūrų uostus, ir apie upinius uostus, per kuriuos laivai išplaukia į jūras. Taip pat pranešime reikėtų šiek tiek daugiau atkreipti dėmesio ir į pramonės politiką, kuri susijusi su laivyba ir laivybos politika. Pavyzdžiui, laivų statyklos. <clears throat> Čia kalbam ne tik apie techninį personalą, apie darbo jėgą, apie darbo vietas, bet apskritai apie gamybą gamyba paskutiniu metu labai sumažėjo. Be to, į pranešimą turėtų būti įtraukti ir tokie dalykai kaip ekonominė plėtra. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį į taip vadinamus laisvuosius uostus. Laisvėjai uostai turėtų būti minimi jūsų pranešime. Dar vienas dalykas, man atrodo, svarbus. Tai yra saugumas jūrų transporto srityje. Reikia tam tikrų intervencijų centrų, kurie reguliuotų įvairius įvykius ar nelaimės. Pavyzdžiui, Juodosios jūros regione tai galėtų būti įsteigta Konstancoje arba panašiai. Kitas dalykas susijęs su saugumu. Piratavimas jau buvo minimas, bet aš dar norėčiau pabrėžti dar vieną aspektą. Yra tam tikrų valstybių narių Europos Sąjungoje, kurios yra patekę į juoduosius Paryžiaus memorandumo sąrašus arba į pilkuosius sąrašus. Taigi reikėtų paminėti šiame pranešime, kad kiekviena šalis turėtų pati pasistengti šiame sąraše būti kuo aukščiau. Kitaip sakant, kiekviena šalis turėtų stengtis iš juodo ir pilko sąrašo galų galę perėti į baltą sąrašą. Ačiū, ponė Tikau. Aš ir norėčiau pasakyti, kaip manote, e, visgi, ar ką mes turėtumėm daryti, nes ir ES šalių yra tokių, kurios yra toje tame juodajame arba pilkajame sąraše. Reikėtų ir apie tai pakalbėti. Komisijos vardu kalbės ponas Tielogaitis. Atsiprašau, kad ne visada teisingai ištariu graikiš, graikiškus vardus. Nežinau, ar teisingai man išėjo. Ačiū pirmininkė Teoloitis iš Europos komisijos. Komisija norėtų padėkoti pranešėjai ponui Vanda, Vandalen pirmiausiai už tai, kad jis pagyrė mūsų nuveiktą, nudirbtą darbą. E, mes bendradarbiavome, konsultavomės su visų sektoriumi, su valstybėmis narėmis ir žinoma, iš to bus naudos visiems. Ir pono Vandalino pranešime atsispindi, kiek darbo buvo nuveikta ruošiant šį pranešimą. Nenorėčiau atskirai atsakyti smulkmeniškai kiekvieną mm, pastabą išgirstą iš e, parlamentarų, bet norėčiau patikinti, kad e, komisija jau ėmėsi darbo dėl šitų klausimų, kurie buvo išsakyti, pavyzdžiui, dėl e, darbuotojų šioje srityje, dėl saugumo, dėl piratavimo, konkurencingumo E, taip pat tai siejant su mokesčių tvarka. Kaip žinote, dabar jau šiek tiek kitaip pakrypo šitas klausimas, bet visgi komisija įma, priima mm, pagrindinį sprendimą. Kalbant apie konkurencingumą uostuose, apie tai kalbama ir e, diskutuojant apie Europos e, E, jūrų tinklus. Visi šie klausimai bus įtraukti į darbo atvarkį, į tvarkaraštį, kurį mes ruošiame. Tikimės, kad e, po vasaros jau turėsime šitą dokumentą. Turint galvoje, kad, proje, kad projektas jau yra beveik paruoštas, tai dabar vyks konsultacijos, kaip paprastai vyksta, su suinteresuotomis šalimis, e, tiek su valstybėmis narėmis, tiek su privačiu sektoriumi ir vėliau šis dokumentas bus pristatytas. Vienintelis dalykas kuriam taikomas truputėlį kitų aptakoma kita tvarka, tai dėl mokesčių tas, ta, ta dalis bus paruošta tik iki 11 metų, norėtumėm anksčiau paruošti, bet tiesiog yra neįmanoma. Pirmiausiai paruošiamas projektas, paskui konsultacijos, o tada galutinis projektas ruošiamas komisijos ir, e, žinoma, užtruksime gan ilgai ir norėčiau prižadėti, par, pabaigti jį anksčiau, o paskui negalėti to įvykdyti. Taigi norėčiau pirmiausia padėkoti pir, pranešėjui už puikų pranešimą, kuris tikrai yra padrasinantis komisija, komisijai. Taip pat dėkoju ir pasisakiusiesiems Ir galiu patikinti, kad jų komentarus ir pastabas bus atsižvelgta ir jau yra dirbama tomis link, ta linkme. Dėkui, pirmininkė. Ačiū komisijai, ponė Vandalenai, iš jūsų laukiame, tikimės atsakymo. Taip, ponė pirmininkė, turiu. Buvau Man buvo užduota keletas konkrečių klausimų ir norėčiau juos atsakyti, o paskui pasakysiu keletą bendro pobūdžio pastabų. E, aš labai sąmoningai koncentravausi į kelis klausimus, į tuos klausimus, kurie man pasirodė svarbus. Visuomet yra labai paprasta, labai bendrai kalbėti apie jūrų transportą. O aš sąmoningai koncentravausi tik į šešias ar septynes esminės temas. Tai dariau todėl, kad man tai pasirodė svarbiausios temos. Pone Fleckenstein, jūs visiškai teisus, e, sakydamas, kad tai yra tai, ką mes turime, mes, Europos parlamentas, turime nuveikti, kad e, galėtume kurti tvarų jūrų transportą. Tai būtent dėl to aš ir koncentravausi į tas, į tas šešias ar septynias pagrindinės temas. Aišku, aš galiu suprasti e, jūs, jeigu jūs norite šiek tiek išplėsti šią temą, bet, kaip sakiau, aš nenorėjau tokio labai plataus požiūrio į šią temą. Na, nu, dabar atsakysiu į keletą labai konkrečių klausimų, kuriuos man uždavėte. Uh, kolegė, kuri dėje jau išėjo, manęs klausė e, dėl 16 mano pranešimo punkto, e, tai yra dėl tų mokesčių laivų kūrui. Iš tiesų, ponė pirmininkė, tai yra labai sudėtinga tema. Aš šiame pranešimo punkte bandau paraginti komisiją ieškoti alternatyvų, kad jūrų transportas taptų ekologiškesnis. Ir čia, pavyzdžiui, aš turiu omenyje tą kūrą, kuris labai teršia aplinką, kuris turi daug azoto ar seros dioksido ir matau, manau, kad toks kūras turėtų būti apmokestinamas visiškai kitaip negu ekologiškesnis, mažiau terš, teršiantis kūras. Ir manau, kad komisija turėtų pamastyti apie tokias priemonės. Mes turėtume daryti viską, kad tos įmonės, kurios naudoja ekologiškesnį kūrą, mokėtų mažesnius mokesčius negu tos įmonės, kurios ir toliau naudoja seną e, aplinkai pavojingesnį kūrą. Aišku, čia reikia pateikti labai išsame koncepciją, kaip tai turėtų būti daroma ir aišku, tai yra susiję su žaliųjų uostų idėja. Tai yra, kad uostai, kurie yra ekologiškesni, turėtų mokėti mažesnius mokesčius. Ir būtent tą aš ir turiu menyje kalbėdamas apie tą bonusų sistemą. Manau, kad tai yra susijęs su klausimu, kaip mes galime užtikrinti ekologišką jūrų transportą ir kaip mes turėtume atsilyginti toms įmonėms, kurios būtent skatina tą ekologiškumą. Taip pat buvo užduoti ir keli kiti konkretūs klausimai. Aš nežinau, galbūt jūs dar pateiksite pakeitimų. Europos liaudės frakcijos kolegos pasiūlė vesti atitinkamus minimalius reikalavimus e, laivų įgulai. Manau, kad mes labiau turėtume koncentruotis į darbo sąlygas, tai yra apie tai, kokiuose laivuose dirba žmonės, kokius krovinius pe, perveža, nes tai yra labai susijęs su įgulos uh, E, su įgulos darbu, su, su darbo aplinka. Manau, kad mes turime būtent koncentruotis į darbo aplinką, o ne į e, įgulos mažinimą ar į minimalius standartus taikomus įgulai. E, kolega Tusas iš tiesų yra teisus, e, nes dažnai laivai plaukioja su kitų valstybių vėliavomis ir tai pastebima ne tik jūrų transporte, bet ir vidaus laivybos rytyje. E, dėl to aš ir paminėjau šį klausimą, kad galbūt būtų galima taikyti kažkokias priemonės, kurios padėtų išvengti to laivų perregistravimo galbūt tai yra ne visos įmanomos priemonės, bet tai bent jau yra vienintelis pasiūlymas. Kolegė Ticau taip pat yra teisi, kad yra ES įmonių, kurios yra juodajame emo sąraše ir aš tą taip pat miniu savo pranešime. Tai iš tiesų yra baisi gėda, baisi gėda, kad ne visos ES įmonės yra baltajame sąraše, todėl 23 ir 24 punkte aš būtent ir liečiu šią temą, nes man tai atrodė labai svarbi tema. Aš, ponė pirminkė, dabar lauksiu kolegų pasiūlytų pakeitimų, o paskui pasiūlysiu, kokia turėtų būti tolimesnė procedūra dėl šio pranešimo. Ačiū. Pakeitimus galima pasiūlyti iki kovo 22, 20, atsiprašau, iki 2, iki 22 svarstysime, 26 balsuosime. atsiprašau, 23 balsuosime, o balandžio mėnesį plenarinėje sesijoje balsuosime. Ar pranešėjas pritarė tokioj tvarkai? Ačiū, ačiū už pranešėją. Kitas pranešimą, kitas klausimas. Europos transporto tinklas ir pakeitimų svarstymas. Aš buvau atsakingas šitą pranešimą, todėl ir kalbėsiu dabar. Yra, pat, buvo patikta įvairių pasiūlymų, įvairių pakeitimų, bet pirmiausia norėčiau priminti, kad per paskutinį posėdį susitarėme, kad pasistengsime per pirmą svarstymą pasiekti sutarimo. Čia nėra dokumento peržvi, peržvelgimas, peržiūrėjimas. Tiesiog mes bandome ištaisyti techninės klaidas. Todėl nepritariu kai kuriems pateiktiems pakeitimams, kuriais buvo siekiama pakeisti esminės, esminius dalykus. <clears throat> Kai mes iš tiesų darysime šito dokumento peržiūrą, tuomet galima bus pateikti tokius pakeitimus, bet dabar mes tiesiog taisome techninės klaidas ir nelaikas dabar tokiems esminiam pakeitimas. Tad paprašyčiau balsuoti dėl dviejų pakeitimų, dėl kurių jau buvo sutarta su taryba per konsultacijas, e, tam, kad galėtume per pirmą peržiūrą pasiekti konsensusą. Tai yra dėl pagalbos komisijai, kuriant šitą tinklą, taip pat ir dėl valstybių narių buvo pakeista e, iš 2010-2020 metus. Mano pakeitimas buvo atmestas Ten buvo dėl formuluotės, buvo teisinė problema. Ir patikėkite, labai svarbu buvo pakeista, pakeisti ir dabar visgi taryba pritarė tam pakeitimui ir manau, kad įtraukus mano pakeitimus būtų irgi galima per pirmą klausimą, per pirmą svarstymą uh, priimti šitą dokumentą. Yra trys e, pono Kreimer ar Lichtenberg pakeitimai ir ponios Tikė pakeitimas, kurie keičia iš esmės šitą tekstą ir žemėlapius keičia. Labai prašyčiau, jeigu norite pakeisti žemėlapius, puiku, bet tai darykime tik tada, kai patį dokumentą keisime ir peržiūrėsime, o ne šitą pranešimą, nes čia yra techninis pranešimas, kuris mums atvers kelią toliau peržiūrėti patį dokumentą. Taigi paprašyčiau palaukti, kol mes peržiūrėsime gairias, o tada jau e, pateikite pasiūlymus, konkrečius esminius pasiūlymus. Tiesiog manau, kad tie pasiūlymai dabar yra, buvo, yra išreikšti nelaiku. Pona Tikau dėl 20-osios konstatuojančiosios dalies. E, šitas pakeitimas negaus tarybos pritarimo, todėl dėl šito pakeitimo per pirmą skaitimą nebus pasiektas konsensusas. E, Pone Tikau sakė nuogastavimus dėl Rumunijos ir Bulgarijos, bet manau, kad joms taikomos yra kitos taisyklės, kai įstojo aštuonios naujosios narės, ten buvo padaryta tam tikrų klaidų, kurios paskui, nuo kurių paskui nukentėjo ir kitos dvi šalis, sekančios dvi šalis. Ir manau, kad mano pakeitimai apima visas dešimt naujasias valstybės narės. Ir aštuonias, ir kitas dvi, sekančias dvi. Taigi siūlyčiau laikytis, priimti tuos du pranešėjo pakeitimus ir siekti uh, E, pritarimo ar konsensuso per pirmą skaitimą. Nes jeigu tai neįvyks, tuomet vėl iš naujo bus pradėtas visas procesas ir manau, kad e, pats peržiūros procesas, esminės peržiūros procesas nusikels tolyn, o tai yra esminė šito proceso dalis. Taigi mano pasiūlymas būtų priimti ar patvirtinti tuos pakeitimus. yra nemažai norinčių pasisakyti. Pirmiausia, žodis komisijai. Pirmininkė, ačiū, neturiu ką pridurti, nebent tai, kad jums labai dėkoju už darbą, taip pat ir komitetui. Labai džiaugiuosi, kad stengiatės per pirmą svarstymą pasiekti konsensuso. Šitas dokumentas yra kaip ir bazė pagrindinio dokumento peržiūrai ir tai yra tikrai labai svarbu ir labai svarbu pasiekti konsensuso per pirmą e, svarstymą. O dėl e, pačių pakeitimų esmės neturiu jokių, e, jokių pastebėjimų ir žinoma, jeigu pasistengsime atidžiai atsižvelgti į visas e, deputatų pastabas per, peržiūros, per pačią peržiūros procedūrą bus nudirbtas labai puikus darbas. Pirmininkas ponas Kansin. Sì, grazie Presidente. Eh, questo è un argomento importante. Che... Ačiū pirmininkė. Ponas Tarks. Dėkui pirmininkė. Tai labai svarbus dokumentas ir kalbėsiu tik apie esmę. Kaip jūs minėjote, šis tekstas daugiau techninio pobūdžio, o rytojaus balsavimas bus atspirties taškas naujo, naujo svarstymo naujų gairių atirtimiausiems dešimčiai metų. Todėl svarbu kuo greičiau parengti švarų, neprieštaringą tekstą. Manau, kad tokiam planui, tokį planą atitinka tos pastabos, kurias jūs išreiškite, tie pakeitimai, kuriuos siūlote. Ir galutinis teksto variantas tokiu būdu būtų ir teisingas, ir išmintingas. Reikalavimai tikrai nėra pernelyg dideli, o kitų kolegų pasiūlymai galės būti įtraukti į dokumentą, kuris peržiūrės konkrečias ten gairias. Taigi, manau, kad pirmo svarstymo metu jau reikėtų susitarti dėl to, kad darbas bus peržiūrimas vėliau. Tai toks spartus darbas būtų mūsų, mes turėtume būti visi suinteresuoti tokia eiga. ir reikėtų pasistengti, kad visos transporto sritys būtų tarpusavyje derinamos, kad jos būtų tarpusavyje susijėtos ir kad atsirastų tie tinklai. Ispanijos transporto ministras jau pasisakė už tarp europinio transporto fondo įsteigimą, kuris galėtų finansiškai paremti atitinkamus etapus. Ponas Tarks. Ačiū pirmininkė. Taigi mes remtume jūsų pasiūlymą komisijos pirmininkė, dabar ponas Krameris. Ačiū. Pirmininkė, reikia atsižvelgti į realybę. Ir jeigu vėliau mes kalbėsime apie tai, iš tikrųjų ir peržiūrėsime tas gairias, vis tiek aš remsiu ponios Tikau pasiūlymą. nes mes turime atvaizduoti realybę Europoje. Prieš kiek, prieš penkis ar septynis metus buvo dešimčia narių mažiau, bet jeigu mes dabar kalbam apie tą dokumentą šiandien, tai reikia kalbėti apie visas 27 neras. Juk juokinga būtų sakyti, kad tik tai dėl to, kad po dviejų metų mes peržiūrėsime patį dokumentą, tada ir įtrauksime tas likusias valstybės narės. Bet tai netitinka Europos dvasios. Mes dabar turime 27 narės ir kiekviename dokumente, kurį mes svarstome ir apie kurį kalbame, turi būti kalbama apie 27 narės, o ne mažiau. Siūlau remti šį punktą. Kitas dalykas yra magnetinis geležinkelis arba tramvajus. E, Vilipičiai, kuris kuravo šį klausimą anksčiau, jau nebedirba parlamente. Tačiau jis yra pasakęs, kad niekada parlamente nebūtų buvę nuspręsta nieko, kas paremtų transrapid idėją. Nes nebūtų įmanome jokių būdų susitikti sutarti dėl bendro transeuropinio geležinkelių tinklo, nes būtų reikėję keisti visą sistemą ir elektros sistemą, ir bėgių sistemas ir panašiai įvairiose šalyse. <clears throat> Pozicija buvo tuo metu tokia, kad jeigu vokiečiai nori pasidaryti tą magnetinį geležinkelį, didelio greičio geležinkelį, tai tegu ir daro. Dabar nuomonė šiek tiek pasikeitusi, nes net ir pati pati federalinė vyriausybė, kuri tuo metu Vokietijoje labai prastuminėjo šį projektą, net ir CSU Bavarijoje, kurios tai buvo jau pats labai ypatingas jos rinkimų e, programos punktas, jos išbraukė tą Transrapid program, projektą iš savo programų. Taigi, tas transrapidas buvo mūsų Bavarijos ministro pirmininko Štoiberio tokia idėja. Ir dabar pati valstybės piliečiai pasisako prieš tą idėją, nes visai ne, jos visiškai neapsimoka įgyvendinti. Ji labai brangi ir nieko, nieko net neš, todėl aš nesuprantu, kodėl čia mes vėl apie tai kalbame iš kur atsirado šitą idėją. Jis neturi su realybė nieko bendro, todėl aš siūlau dar kartą įtraukti ir mano pasiūlymą ir dėl jo balsuoti, lygiai taip pat kaip ir balsuoti dėl ponios Tikau pasiūlymo dėl 27 valstybių narių, nes mes dabar jų tiek turime Europoje. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aišku, mes suprantame, kad mes norime pasiekti susitarimo pirmojo svarstymo metu, tačiau nepaisant to aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mano šeštasis ir penktasis pasiūlyti pakeitimai taip pat yra susiję su techninėmis klaidomis. Aš iš tiesų nekeičiu turinio, šio pranešimo turinio Todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ma, abu mano pakeitimai yra techniniai pakeitimai ir jie bando ištaisyti klaidas, kurios pasitaikė praėjusiame dokumente. Iš pradžių pakomentuosiu penktą pakeitimą. Pone pirmininkė, jūs pateikėte pakeitimą, kuris yra ketvirtas pakeitimas ir jame iš dalies kalbame, ap, kalbama apie tai, ko mes ir siekiame savo penktuoju pakeitimu, išskyrus tai, kad 2003 e, metų stojimo e, aktas yra minima, minimumas, bet galbūt galime tada pakeisti ketvirtąjį pakeitimą, jeigu jūs tam pritarsite. Taigi galbūt galima pakeisti taip ketvirtą jį pakeitimą, kad ir 2005 metų stojimo aktas būtų paminėtas. Tai yra Rumunijos ir Bulgarijos stojimo į ES aktas. 2010 metais mes e, bandome tvirtinti Europinį dokumentą ir mes negalime jame kalbėti tik apie 2003 metų stojimo aktą ir pamiršti 2005 metų aktą. Aišku, 2006 metais yra minimas, minimas tas aktas, tačiau jeigu mes dabar norime aktualizuoti situaciją, tai būtent dabar yra tinkamas laikas. Taigi mes turime atsižvelgti į abiejų stojimo aktų visas nuostatas ir jas įtraukti į šį dokumentą. Manau, kad ir taryba. E, pritars tokiam pakeitimui dėl to, kad jis tikrai neprieštarauja sveikai logikai. Toliau dėl šešto pakeitimo. Čia aš siūlau pati, pakeisti pavadinimą. Čia yra kalbama apie juodąją jūrą ir kol kas čia yra kalbama tik apie Bulgariją ir Rumuniją. Tačiau aš manau, kad kalbant apie Baltijos jūrą arba Viduržėmio jūrą, yra labai svarbu, kad žemėlapis būtų pavadintas tinkamai. Todėl kalbėdama apie šį žemėlapį 5.6. Taip pat e, norėčiau, kad būtų naudojamas tikslingas pavadinimas, teisingas pavadinimas, e, kad tai būtų Juodoji jūra, o ne Bulgarija ir Rumunija. Todėl manau, kad šitie du mano pati, pateikti pakeitimai atitinka sveiką logiką ir aš norėčiau paprašyti jūsų gerbimi kolegos, kad jūs juos paremtumėte. Ačiū. Ačiū. Pirmiausiai Dėl ketvirto pakeitimo. Perskaičius mano pakeitimą, matyti, kad jame yra įrašyta visos valstybės narės. Taigi visos valstybės narės bus įtrauktos, jeigu priimsime šitą pakeitimą tas variantas, kad Bulgarija ir Rumunija yra neįtrauktos, šitą variantą atmetu, nes valstybės, visos valstybės narės, e, dabar mes jas turime, turime jų iš viso 27. Nepritariu, kad visos 27 valstybės neatsispindi šitam dokumente su visą pagarbą jums visgi pasisakyčiau už ketvirtą pakeitimą. Penkioliktas ir dešimtas yra dvidešimt penktas, ne dvidešimt. Yra 25, ne 27. Pirmininkas, taip, Maiklai, bet iš viso ES yra 27 valstybės. Nenorėčiau ginčytis, bet kai mes e, ruošime šitą pakeitimą, mes ir su teisininkais tarėmės, kad būtų teisingai suformuluota. Taigi įtrauktos visos valstybės narės. Mano nuomonė, tikrai Bulgarija ir Rumunija yra čia įtrauktos. Ir jos ypatingai, nes jos netgi ir taryboje nepareiškia jokių prieštaravimų. Nematau to čia jokios problemos. O dėl šešto pakeitimo, dėl juodosios jūros, aš nepritariu šitam pakeitimui, nes jisai pakeičia geografinę sampratą. Jodojo jūra yra didesnė negu nei ribojasi, plauna ne tik tai, skalauja ne tik tai Rumunijos ir Bulgarijos krantus. Ir iš principo nepasisakau prieš tai, kad galima būtų peržiūros metu pakeisti tą pavadinimą ar išbraukti Transrapid projektą. Bet ką noriu dabar pasakyti, tai kad ne šitame pranešime tai reikia daryti, o sekančiame pranešime, kuris ir bus e, esminė, esminė to dokumento peržiūra. Ir jūs tada net nustepsite, kaip aš teigiamai pasisakau, kaip palaikau jūsų poziciją. Bet tikrai ne šiuo metu. Jūs sakėte, kad e, šitas pranešimas nieko susijęs, nesusijęs su Europą ir su transportu. Aš galiu pasakyti, kad jūsų pasiūlymai tiesiog mm, skirti ne šiam pranešimui, ne šiam pakeitimui. Taigi, jeigu norite pakeisti datas, ketvirtame pakeitime galima pakeisti, jeigu jeigu tai bus pakankamai e, teisėta formuluotė ir jeigu taryba pritars tokiems pakeitimas. Gali čia būti įrašyti ir treti, ir penkti metai, bet e, man reikėtų dar pasikonsultuoti prieš balsuojant ir jeigu paaiškės, kad galima taip suformuluoti, tuomet galima ir priimti šitą pasiūlymą, šitą pakeitimą. Bet jeigu pamatysime, kad kyla problemų, tada laikysimės mano pradinio pakeitimo. Pone Iva. Dar vienas klausimas. Ar čia gal irgi galima pritaikyti tam pačiam pakeitimui dėl Rumunijos, Bulgarijos ir Juodosios jūros? Tie žodžiai man atrodo, teisinga kalbėti apie juodąją jūrą, bet vis dėlto mes kalbam visų pirma apie valstybės, kurios atsako už tuos uostus. Ar, ar kurios apskritai yra susijusios su tomis problemomis. Ir valstybės būtent yra Bulgarija ir Rumunija, o ne Juodoji jūra. Todėl man atrodo, kad reikia paminėti valstybės. Na, 2005 metų datą mes, aišku, negalime įtraukti, kadangi tam nėra atitinkamo tarybos sprendimo, jeigu aš neklystu. Kodėl norėjau pasitarti su teisės tarnyba? Mano. Dėl Bulgarijos Rumunijos ir Jodosios jūros. Aš pasisakau prieš, suprantu jūsų jausmus, jūsų nuomonę, bet reikia laikytis to paties, kas buvo parašyta ankstesnėme dokumente. Ar tai yra teisingas požiūris ar ne, apie tai kalbė, kalbėkime ne ruoždami šitą pranešimą, o vėliau. Dabar mes ruošiame techninį pranešimą, kur turime įtraukti visas tas formuluotės, kurios buvo originaliame dokumente, o paskui peržvelgti tą dokumentą. Prieimu šitą pranešimą, jį patvirtinus, bus lengviau atlikti visą peržiūrą pasikonsultuosiu dėl 2005 metų, įtariu, kad bus negalima jų įtraukti, bet jeigu yra toksai reikalavimas, aš pasikonsultuosiu, nors esu beveik tikras, kad pasakys, kad ne, nes tarybos sprendimo dėl 2005 metų nėra. E, pone Silvija. Well, I, mm, I understand. Suprantu metu. Ir aš tikrai suprantu jūsų poziciją, bet reikia laikytis tų techninių smulkmenų. Pone Silvija. Dėkuoju, Brianai. Dėl pavadinimo Jodoji jūra, aš galiu tik dar kartą pakartoti tą patį. Jeigu jūs pasižiūrėsite į, jodos, į viduržėmio jūros žemėlapį, tai ten taip pat ne visos valstybės, na, valstybės esančios prie tos jūros yra ES valstybės narės. Lygiai tą patį galima pasakyti apie juodąją jūrą. Kai kurios valstybės yra ES narės, kitos ne. Todėl, man atrodo, kalbant apie žemėlapį 5.6, e, mes čia susidurėme su klaida ir ją reiktų ištaisyti. Toliau dėl 2005 metų stojimo akto. Man atrodo, kad mes turėtume iš principo paminėti visus stojimo aktus. Jeigu keičiasi žemėlapiai, tai tuomet reikia patikrinti tą situaciją ir paminėti taip pat ir pačias naujausias valstybės narės, kurios įstojo neseniai. Nemanau, kad 2005 e, metų stojimo akto paminėjimas keltų problemą. Manau, tiesiog tai būtų paminėjimas, kad įstojo dar dvi valstybės narės. Kaip sakiau, pasikonsultuosiu dėl 2005 metų, o dėl viduržėmio jūros. Taip yra dabartinėme dokumente ir negaliu to pakeisti. O Bulgarija, Rumunija ar Jodojo jūra, to negalime pakeisti. Per peržiūrą galėsime bandyti tai pakeisti. Bandau paaiškinti, kad aš turiu dirbti su tuo, ką mes dabar turime, o ne pradėti iš karto keisti pavadinimus. Dabar mes ruošime techninį pranešimą. Norime teisingai viską surašyti tam, kad paskui galėtume tęsti peržiūrą. Galbūt komisija norėtų man padėti, ką nors pasakyti, išgelbėti mane Nes aš tiesiog jau neriuosi iš kailio, kad paaiškinčiau, kad mes negairės dabar keičiame iš esmės, o ruošiame pranešimą tam, kad galėtumėm pradėti gairių peržiūrą. Komisija, gal galėtumėt man padėti? E, pirmininkė, nežinau, ar galėčiau įtikinamiau paaiškinti negu jūs. Bet dėl to ketvirto pakeitimo. 22 konstatuojamoje dalyje nekalbama apie tai, ar, ar e, turime 27 ar 15 narių. Tenai parašyta, kad yra naujas priedas, kur išvardytos visos valstybės narės, tenais minimas 2003 e, metų stojimo aktas tiesiog 2003 metų stojimo akte buvo padaryta klaidų, kurių nebebuvo 2005 metais. Ir mes jau 2006 metų sprendime turime atitinkamus teisingus žemėlapius Bulgarijai ir e, Rumunijai. Dabar šitas pranešimas yra techninis pranešimas, e, nors tas pirmas, pirmoji, pirmasis svarstymas galbūt nevyks labai sva, e, sklandžiai, bet turime pasiekti, kad visgi per jį būtų primtas pranešimas, patvirtintas. Ir visiškai pritariu Jums, pirmininkė, dėl visų esminių dalykų. Kol kas dar mes nesvarstome e, žemėlapių, tik tai metodologiją svarstome ir iš komisijos, komisija pavasarį paruoš atitinkamą dokumentą E, kuri svarstis su parlamentu ir per visus 60 metus svarstysime esminius klausimus. Pirmininkas, e, manau, kad galime jau baigti šitą diskusiją, jau išgirdote mano patarimą, galite jo laikytis arba ne, rytoj, kai balsuosime, aš tiesiog stengiuosi paaiškinti, kodėl dirbame taip, kaip dirbame. Taigi, jeigu norite dar pasisakyti ir galėtumėte trumpai tai padaryti, tai prašom, žodis jums. Kaip supratau, komisijos nuomonė nereikia įtraukti 2005 metų stojimo sutarties, bet tai reikštų, kad teisinių priežasčių nėra, tiesiog iš principo. Iš principo norėčiau, kad būtų įtraukta ir 2005 metų stojimo, sutart, stojimo aktas, nesvarbu visus juos įtraukti. Pirmininkas, esmė ta, kad 2003 metais buvo įvelta klaida, kuri 2005 metais buvo ištaisyta. Taigi, dėl šio klausimo svarst, e, balsuosime rytoj. Dabar einame prie kito darbo tvarkės klausimo, pono Kūno. E, pranešimas dėl Baltijos jūros regiono. Atsiprašau, kad mes taip vėluojame, bet žodis pagaliau jums. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Mes kaip transporto komitetas esame konsultuojantis komitetas, rengiant Baltijos jūros strategiją. Regio komitetas čia yra svarbiausias, o aš kaip pranešėjas norėčiau išsakyti keletą pastabų iš transporto perspektyvos. Dešimt punktų aš parengiau savo atsiliepime transporto koridoriai yra gyslos, kuriomis teka ekonomikos kraujas, todėl reikia juos plėtoti, ypač jeigu norime turėti gyvybingą Baltijos jūros regioną, reikia juos būtent plėtoti šiame regione. Bet reikia atsižvelgti ir į šalis kaimynės, pavyzdžiui, Rusijos federacija, viena iš esminių šalia kaimininių valstybių, Norvegija taip pat yra svarbi, taigi reikia apžvelgti visą situaciją ir sukurti aplinkui Baltijos jūrą pan-europinius tinklus, įtraukiant ir kaiminės šalis. Dar vienas esminis dalykas - egzistuojanti infrastruktūra, ar tai būtų kelių transportas, vidaus vandenys ar geležinkelis, turi būti stiprinami, turi būti plėtojami sektoriai. Taigi tai yra vienas iš tokių esminių dalykų šių bet kokių transporto koridorių plėtra. Didžiosios transporto ašys, pavyzdžiui, ten vienas nuo Palermo iki Berlyno būtų pratestos link Baltijos jūros, turi būti sukurta ir jūrų autostrada, ten 21, Rail Baltica turi būti plečiama Rail Baltica tai yra geležinkelio projektas, T21 tai yra jūrų autostrados projektas. Nepamirškime ir vidaus vandenų upės, kurios teka iš pietinių Baltijos jūros regionų ir įteka į Baltijos jūrą. Čia yra labai svarbios. Nepamirškime taip pat ir aplinkosaugos šioje srityje. Be to, Jeigu plėtosime vidaus transportą, tai ne tik pagerinsime ekologinę situaciją, bet ir galėsime sumažinti transporto išlaidas. Veiksmų planas buvo priimtas, komisijos tikslas yra įkurti, sukurti konkurencingas, konkurencingus koridorius taip pat ir vidaus laivyboje, bei nustatyti nepernelyg aukštas trans, e, kūro sąnaudas bei kaštus, kad neduok dievę, transpo, neduok dievę prekių pervežimas vėl persikeltų iš vandens kelių į gatves. Taip pat ir turizmo politika yra vienas iš svarbesnių aspektų. Reikia plėtoti laivybą kaip turizmo sritį, steigti naujus radarus, galbūt kažkokią tai uh, lotsmanų sistemą. Na, dėl detalių galima bus kalbėti vėliau, tačiau bet kuriuo atveju šioje srityje reikia imtis veiksmų, atkreipti į tai dėmesį, kad ji yra plėtotina. Mūsų komitetui turizmas yra svarbis rytis. Antroji turizmo konferencija dėl Baltijos jūros nurodė, kokios yra šios rinko, šio rinkos segmento plėtros galimybės, pabrėžė, kad jos yra tikrai nemenkos ir pasakė, kad svarbiausias aspektas būtų regionų pasiekiamumas. Regionų pasiekiamumas tai reiškia, kad žmonės, kurie nori praleisti trumpas atostogas, turi turėti tą galimybę padaryti Baltijos jūros regione. Tam reikia sukurti atitinkamą trumpųjų atstumų, trumpųjų atstumų infrastruktūrą. Taigi tokiu būdu esminis mūsų tikslas bus sukurti kuo efektyvesnius transporto koridorius Baltijos jūros regione ir tokiu būdu sustiprinti viso šio regiono ekonominį pajėgumą. Taigi šio tikslo turėtumėm visi kartu ir siekti. Ja, Kuhn, uh... Pone pirmininkė, äh, pone Kūn, gerbiami kolegos, mūsų šešėlinis pranešėjas irgi kažkur užstrigo pakeliui tarp Lietuvos ir Briuselio. Tačiau aš norėčiau pritarti Jums, ponia Kun, ir pabrėžti kai kurios Jūsų paminėtus aspektus. E, man labai svarbus yra penktas ir šeštas punktai. Jūs pats juos paminėjote. Manau, kad mes turime pamastyti apie tai, ar mes turėtume e, Baltijos jūrą paversti emisijų stebėjimo regionu, ypač kalbant apie seros dioksidą nes būtent šis aspektas kelia ypatingų abejonių. Apie tai aš dar su jumis vėliau pakalbėsiu. Ačiū. Merci, monsieur Fleckenstein. Monsieur Van Dalen, vous avez la parole. Ja, dank u, voorzitter. Ook bij ons is... Ponas Van Dalen, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad atsakingas kolega, kuris nagrinėja šį pranešimą, dėje irgi neatvyko šiandien. Aš tikiuosi, kad jis pateiks dar keletą pakeitimų. Na, o aš norėčiau savo ruoštų padėkoti ponui Kun už tos dešimt esminių punktų, kurie mums atrodo tikrai labai svarbus. Jis tikrai paminėjo esminės temas, tai yra nuostabu. Tačiau norėjau užduoti klausimą, ką galima pasakyti a, apie ypatingą situaciją Baltijos jūros regionų valstybių, turint omenyje, kad jos turi sieną su Rusija, nes tai turi atitinkamų pasiekmių, tai yra muitinės procedūros, kurios yra labai sudėtingos ir ilgai užtrunka. Ir yra taip pat kitų svarbių temų, tai yra aplinkosaugas, saugumas, tai daro poveikį Baltijos jūros regiono valstybių ekonomikai. Na, o kitas dalykas yra izolacija. Jūs ir pats paminėjote šį e, klausimą Baltijos jūros regiono valstybės, kalbant apie transeuropinius tinklus, e, vaidina svarbu vaidmenį ir aš norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas yra tikrai puikus, tačiau reikia e, dar pamastyti apie tuos mano paminėtus klausimus. E, ponas Kramer. E, Aš taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą, už tai, kad jis koncentruojasi į esminius dalykus. Iš bendrų, bendrų pozicijų mes pritarėme. Tačiau, kai pasižymė į detalės, Berlynas ir kelias iki Baltijos jūros, puiku, viskas gerai, tačiau jeigu žinote, jau Deutsche Bank pareiškė, kad šis e, atstumas yra nefinansuojamas ir išbraukė jį iš savo projektų. Taigi nemanykite, kad atstumas, kurį reikia nuvažiuoti, bus patrauklus tik, tai tada, tik tuo met, jeigu bus nutiesti bėgiai, nieko panašaus. Per visą Skandinaviją tiesiami tiltai, e, per Hamburgą bus galima susisiekti su Skandinavija, paskui visokie kiti e, numatyti projektai, kaip su, susijęti Skandinaviją su Vokietija. Visa tai yra apleista, niekas nevyksta. Tai yra projektai, kurie, kuriuos mes pradedame, bet, pavyzdžiui, jie nieko bendro neturi iš, su, iš esmės transporto politika, kadangi ne visos šalis dalyvauja, pavyzdžiui, Danija neduoda savo pakrantės tokio projekto įgyvendinimui, tai būtų tas vat, vid, vadinamas, tas ta tilto statyba tarp Vokietijos ir Danijos yra vienas iš tokių pavyzdžių, kadangi ir neatsižvelgiama į visus dalyvius. Kai kalbam apie geležinkelius, tai vėlgi yra sunkumų. Lietuviai sako, mes nestatom, nes nestato Lenkai, Latvijai sako, mes statytume, bet lietuviai nestato, estai sako lygiai tą patį, mes statytume, bet nestato Latvijai, tai ką mums daryti? Gėda. Bet ką daryti? Dar prisiminkime, kad yra problema dėl bėgių pločio atokios vietovės irgi problematiškos. Ta Y e, ašis tarp Hanoverio, Hamburgo, Berlyno. Mes galim ją pastatyti, mes galime pagreitinti susisiekimą tarp šių taškų, bet jeigu mes nemodernizuosime taškų, skirstomųjų taškų, tai mazgų taip vadinamųjų, tai nieko nepasieksime. Tai tam, jeigu mes tos e, tų mazgų nemodernizuosime, tai nei mums reikia to tilto į Daniją, nei mums reikia tos Y ašies, nes tiesiog vis tiek ta sistema neveiks. Žodžiu, bet kuriuo atveju reikia at, mėginti tuos atokesnius regionus taip pat prijungti prie pagrindinių ašių ir padaryti tą kaip įmanoma atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Ačiū. Matau, kad komisijos atstovų nėra, daugiau niekas nenori pasakyti dėl šio pranešimo atrodo, kad Baltijos jūros regionas iš tiesų yra labai svarbus. Dabar suteiksiu žodį pranešėjų, kad jis atsakytų užduotus klausimus. Prašau, Verneri Kun. Visų pirma, dėkoju kolegoms už paramą, kurie, kurią jie išsakė kalbėdami apie šitą makro regioną, Baltijos jūros regioną. Uh, Ponas Fleckenstein palėtė vieną klausimą, dėl kurio mes turėsime diskutuoti, kalbėdami apie e, laivų transporto konkurencingumą Baltijos jūros regione. Ponas Vandalen iš tiesų teisingai pastebėjo, kad Baltijos jūros regionas yra pakankamai izoliuotas, kalbant apie laivų transportą, tačiau kita vertus e, taip pat yra daug transporto ašių, kurios prasideda būtent Baltijos jūros regione ir pavyzdžiui tankeriai važiuoja iš e, Sankt Peterburgo pe, plaukia iš Sankt Peterburgo per Baltijos jūrą, tai tai irgi susiję su e, jūrų transporto saugumu. Taigi mes e, tikrai pritarėme jums, e, ponė Krameri, mes taip pat esame vieningos nuomonės su jumis, e, kalbant apie transeuropinius tinklus ir jų plėtimą link Baltijos jūros regiono, mes turime už tai kovoti. Aš aišku negaliu labai detaliai e, nagrinėti visų šių problemų šiame pranešime, nes e, atsakingasis komitetas yra regi komitetas, o mes esame tik tai tas komitetas, su kuriuo yra konsultuojamasi. Taigi mes turime kalbėti pakankamai glaustai, tačiau mes aišku turime siekti atitinkamos koncepcijos, turime nepamiršti aplinkosaugos aspektų, taip pat turime nepamiršti turizmo sektoriaus. Taigi dėkoju visiems už pasisakymus ir už bendradarbiavimą. Ačiū. Oui, je te tiens. Eh, mi scuso, Un momento, mi sono distratto un poco. Volevo solamente suggerire. Atsiprašau, šiek tiek buvau išsiblaškęs ir praklausiau. Norėjau pranešėjui pasakyti, jisai kalbėjo apie koridorių sujungimą iki Baltijos regionų. Manau, 23 koridorius iš Vienos į Gdanską yra labai svarbus koridorius. Tai būtų Viduržėmio jūros, Baltijos jūros koridorius ir manau, kad labai svarbu jį atsižvelgti, tiek norėjau pasakyti. Gerai, tai tiek dėl šio pranešimo. Na, o dabar pasakysiu, ką darysime su šiuo pranešimu toliau. Uh, Antra kovo yra data, kada galima įteikti pakeitimus. 22 dieną apie juos diskutuosime posėdėje, o balsuosime komitete 23 kovo. Komitete dėl viso pranešimo, bals... regi komitete dėl šio pranešimo bus balsuojama 26 arba 27 balandžio mėnesio dieną. Kitas klausimas. Komisijos Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ne visi mūsų šio klausimų pranešėjai yra atvykę. Gal ponas Kramer norėtų pasisakyti, ar dar kas nors. Kalbam dabar apie komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Taigi, pranešėjo nėra, o kolega Krameris pasiūlė vieną pakeitimą. Tačiau, kaip matau, kažkokių ypatingų pastabų daugiau neturi. Tie pasiūlymai yra, <coughs> atsiprašau, visiškai suprantami, o kitų pakeitimų kol kas nematau. Todėl manau, kad dėl šio pranešimo galime daugiau ir nediskutuoti, balsuosime dėl to rytoj. Toliau agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimai, eilės tvarka. Čia irgi iš esmės kažkokių didelių pastabų labai ir nėra. Cesar biudžeto patvirtinimo. Biudžeto patvirtinimas, ar kas nors norėtų pasisakyti, prašau. Norite pasisakyti bendrai apie agentūrų biudžeto įvykdinimo patvirtinimus ar konkrečiai apie kažką? Na, prašau. Sorry. I think a lot of us. Tikriausiai dauguma iš mūsų patyrė nepatogumų dėl skrydžių. Aš dirbau su MCIS, yra ir SESA biudžetų patvirtinimais. Buvo pateikta daug pakeitimų. Dėl EMSOS ponė Sender pateikė pakeitimų. Pabrėždama agentūros planavimą, detalųjų planavimą ir strategijas, aš remiu jos pirmą ir antrą E, pakeitimą EMSOS atsakė e, pranešimui dėl aviacijos agentūros. Yra įvairių pakeitimų. Taip pat ir aš pateikiau pakeitimų dėl šios aviacijos būtent agentūros, kuriuose išreiškiu keliu klausimą dėl didelių pervedimų, stambių pervedimų ir dėl sunkumų planuojant personalo klausimus. Dėl IASOS taip pat buvo tam tikrų problemų, bendro pabudžio problemų. Ir todėl kalbama apie tarp institucinę darbo grupę, kuri buvo įkurta dėl šios agentūros komisijos tarybos ir parlamento darbo grupė, tai yra, kuri būtent ir nagrinėja EMSOS klausimą. Pone Sender pateikė panašų e, pakeitimą dėl planavimo, e, detalaus planavimo ir analizės. Aš palaikau jos pakeitimą. Ponas Digmantas Balčytis taip pat e, pakeitė, pateikė pasiūlymą dėl tikslų ir rezultatų indeksų. Aš irgi palaikau jo pasiūlymą, jo pakeitimą. Dėl geležinkelio agentūros jūs, ponė Ryki, pateikėte du pakeitimus, kurių aš asmeniškai nepalaikyčiau, nes norėčiau pabrėžti tai, kad reikėtų dar kartą peržvelgti šitos agentūros tam tikras išlaidas. Pripažįstu, kad pirmame pakeitime jūs ir lyg ir ieškote tam tikro kompromiso. Suprantu, kad tai sudaro papildomų kaštų. Pirmasis pakeitimas dėl SESA pateiktas pono Balčyčio. Kaip sakiau, jis buvo atšauktas, atsiimtas, dėl jo nebalsuosime. Taigi tiek norėjau pakomentuoti pakeitimus. Jų nėra daug ir manau, kad šitas klausimas yra gan greitai sprendžiamas, jis gan, gan paprastas. Ačiū. Alors, euh... Uh, Madame Foster a demandé la parole. Pone Foster, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponu Jens, Jensen, kuris labai aiškiai ir išsamei mums pristatė mm, visus e, pakeitimus, visą dabartinę padėtį. Mes jau keitėmės nuomonės apie šitą dokumentą, aš nesikartosiu. Dabar norėčiau padėkoti pirmininkui už tai, kad pakvietė poną Patrikį ir mes puikiai diskutavome apie SEZA agentūrą. Taip pat dėl IASA, kaip ponas Jensenas sakė, šitie pakeitimai, kurie buvo e, pateikti, yra iš principo puikūs. Vienas buvo atsimtas dėl, vienas pakeitimas buvo atsimtas dėl Cezar. Bet kai mes teikiame pakeitimus, tai, mes, tai nėra taip, kad mes nenorėtumėm patvirtinti biudžeto įvykdymo. Tiesiog yra tam tikrų sunkumų. Tarkime, jeigu žiūrėtumėm į IASą arba į SEZą biudžeto įvykdymą. Nors dabar ponas Petriuky mums daug ką paaiškino, jis iš tikrųjų puikiai išmano e, padėti. Mes tiesiog dažnai pamirštame, kad pramonė investuoja labai daug pinigų ir į Cezar, ir, ir į kitas agentūras. Ne tik tai ES tai daro. O kalbant apie IASA, tai tik du trečdaliai. Net du trečdaliai e, finansavimo ateina iš pramonės šitoje agentūroje. Taigi, ar galima būtų paprašyti tylos ir dėmesio, pirmininkė? Labai dėkoju. Taigi, kaip sakiau, viena yra diskutuoti apie tai, kiek mes iš ES prisidam prie agentūrų biudžeto, bet kaip sakiau, į ASA dviem trešaliais yra finansuojama pramonės, pramonė kuria darbo vietas ir finansuoja šią agentūrą. Taigi pono Janseno iškeltos e, problemos nėra tokios vienareikšmiškos. Žinoma, reikia patvirtinti šitą į biudžeto vykdymą. Ir kai kurie pakeitimai yra iš tikrųjų naudingi, bet manau, kad mums reikėtų tam tikro patvirtinimo, kad bus imtasi tam tikrų darbų, kad būtų sprendžiamos svarbiausios problemos, kurias, kurios buvo pastebėtos. Taigi, apibendrinama norėčiau pasakyti, kad iš tiesų Mes prašėme jūsų pirmininkę atsakyti į keletą klausimų. Mums reikia kalbėti tais klausimais ir jūs pasakėte gerai, jeigu visi pranešėjai e, susirinks ir sutars, pritars, tuomet mes galėsime imtis tam tikrų veiksmų, bet taip neįvyko, tai norėčiau paprašyti, kad gal Kol kas, žinoma, mes dėkojame poniai Jensen už darbą, mes paremsime šitą biudžeto įvykdymą, bet ar iš tikrųjų mums turime pakankamai patikinimo, kad tie konkretūs žingsniai, tie tos priemonės bus vykdomos. Galbūt komisija, galbūt agentūros turėtų ateiti pas mus ir pasakyti, yra tam tikros numatos priemonės spręsti tam tikras nustatytas problemas ir mes įsipareigojame tai padaryti. Ačiū. Uh, you, um, well, Mrs... Ačiū. Pone Foster kalbėjo labai diplomatiškai išsakydama savo pastabas. Aš galbūt kalbėsiu ne taip diplomatiškai, nes man tiesiog jau įgryso į esą. Man tiesiog jau įgryso nes manau, kad iš tikrųjų neatsiperka šitos agentūros darbas ir manau, kad pono Jensno pranešime buvo nurodyta labai daug problemų ir, ir, ir netobulumų tos agentūros darbo. Ir kaip žinote, pirmininkė, žinote. Ir e, panašu, kad dabar jau yra daugmaž reglamentuojamas tas sektorius, kuris iki šiol dirbo pats be kažkokio reglamentavimo. Tai Manau, kad jeigu toliau apie tai kalbėsiu, tai tiesiog prarasiu kantrybę ir, ir pradėsiu kalbėti tiesiog net nepagarbiai. Bet manau, kad jau pats laikas, kad ta agentūra atsiskaitytų ir kad mes e, smulkmeniškai pažiūrėtumėm, įsigilintumėm į tos agentūros e, veiklą. Pirmininkas, ačiū. Komisijos atstovo nėra šiuo klausimu. Pone Sanders atvyko. Tai turime nemažai norinčių pasisakyti, nežinau net nuo kurio pradėti. Euh, Viena pastaba ponios Jensen pranešimo atžvilgiu. Ji pristatydama savo pranešimą dėl geležinkelių agentūros pasakė keletą svarbių dalykų, mes šitais sprendimais turime kažkokiu būdu sumažinti išlaidas. Ir kalbama apie geležinkelio ekspertų susitikimą, kuris buvo surinktas ir turėjo būti surinktas kuo arčiau tų ekspertų gyvenimo vietos ir jiems buvo suteiktos pragyvenimo, kompensuotos pragyvenimo išlaidos ir panašiai, bet už tai nebuvo tinkamai atsiskaityta, dėl to aš pateikiu savo pakeitimą. Dar norėčiau paminėti, kad šios agentūros nekilnojamo turto mokesčiai, kuriuos nemokai, yra mažesni negu kitų agentūrų, jeigu imsime vidurkius. Mhm kadangi įmonės, e, kadangi nuomos kainas buvo galima sumažinti valstybių narių ir įvairių kitų organizacijų, kurios yra suinteresuotos jos veikla dalyva įnašais. Labai sunku surasti ekspertų geležinkelio sektoriui. Dėl dviejų priežasčių, kadangi uh, Tokie ekspertai apskritai yra labai reti, žmonė, jauni žmonės nesidomi šią specialybę. Kitas dalykas, kai kuriuose valstybėse vyksta restruktūrizavimas, todėl valstybės narės visiškai nenori atsisakyti savo ekspertų. Yra tikrai didžiulis trūkumas jaunų specialistų ir yra labai daug laisvų, neužpildytų darbo vietų. Ačiū. Pone Jelasender, Galbūt jūs galėtumėte pakalbėti ir apie savo, ir apie Jensen pranešimą, kurį esate šešėlinė pranešėja. Atsiprašau, kad aš pavėlavau, buvau dalyvau kitame posėdėje labai svarbiame biudžeto komitete. Taigi, turime du pono Kramerio pakeitimus, abu man atrodo visiškai priimtini Vienas iš tų pakeitimų, tai jau senai labai prašytas tiesiog istorinis pakeitimas, aš pritariu. Antrasis pakeitimas iš tikrųjų yra labai pateisinamas, pateisina tai, kad e, visgi reikia kuo, visą laiką kuo, kuo tobuliau paaiškinti keleiviams jų teisės. Taigi pritariu abiems pakeitimas. Aš taip pat pateikiau pasiūlymą, kur. Uh, E, labiau įtraukiu turizmo e, sektorių, atsižvelgiu į turizmo sektorių. Manau, kad jis irgi bus, jam irgi bus pritarta. Dėl ponios Jansen pranešimo dėkoju už, jai už darbą. E, norėjau paklausti ar pakomentuoti. Dėl EMSOS buvo pateikti du pakeitimai. Manau, kad e, jau daugelį metų dirbame su EMSA ir mūsų diskusijos ir debatai būdavo paprastai vaisingi. EMSA pritardavo e, parlamento požiūriui į, į kaštus, į išlaidas, į saukumą, bet kai peržiūrime jų planus, e, jų strategijas, galime pasakyti, kad visgi šitoje srityje galbūt ne visai tobulai yra kuriami planai ir, ir, ir, ir, ir naudojami, naudojami, e, naudojamos lėšos. Ir ypač kontrolės srityje yra pakankamai daug nepateisinamų dalykų. Taigi manau, kad mano pasiūl... būtent tie pakeitimai yra susijęs su tuo, kad būt, būtų sustiprinta kontrolė šitos agentūros. AESA, e aviacijos saugumo agentūra, dėl jos buvo pateikti keli pasiūlymai keli pakeitimai, kad būtų kuriami e, detalesni planai Ir pati agentūra nurodė, kad reikia truputėlį daugiau konkretizuoti ateities planus. Ir tiesiog norėjau paklausti dėl tų pakeitimų, koksai yra tarp institucinės darbo grupės, kokia yra kompetencija. Jeigu kurti procedūras, tuomet tikriausiai nuo Norėčiau, kad tos procedūros būtų sustiprintos, bet tikrai nenorėčiau, kad iš šito parlamento būtų atimta e, kontrolės kompetencija, esos kontrolės kompetencija. Spėjau, kad tikriausiai ta darbo grupė kontrolę užsiema, bet norėčiau žinoti tiksliau. Dėl paskutinės agentūros norėčiau pasakyti, kad, kaip ir ponas Rikė aiškino, pritariu, kad nereikia nurodyti, kad yra dvi e, būstinės, nes tai kūrė tokį neiškumą. Reikia nurodyti vieną būstinę, kad būtų lengvesnė prieiga prie tos agentūros. Ir antra, norėtume, kad ir ponė Jensen ir kitas pranešėjas susitartų, nes ponė Jensen iškelia problemas, kurios galbūt Galbūt reikėtų jas labiau įsigilinti, nes didinant darbuotojų skaičių, tiesiog ta e, geležinkelio agentūra nespėja įvykdyti visų detalių planų. Jensen, Ačiū, Mrs. Jensen. Pone Jensen, ar norėtumėte pasisakyti galbūt e, taip diplomatiškai ir nepiktai kaip kiti kolegos? Ačiū. Pirmiausiai visiškai pritariu su ponu, poniai Poster ir kitam pasisakiusiam deputatui. Labai svarbu, kad į komitetą atvyktų agentūrų atstovai, ypač IASOS, ir aptartume mūsų matomas problemas ir jų matomas problemas ateičiai. Tarp institucinė darbo grupė, jūs klausėte, kuo jinai užsijima. kuriama vis daugiau e, agentūrų, vis daugiau kontrolės agentūrų. Kai kurios pakeičia tam tikras e, valstybės institucijas ir yra finansuojamos iš biudžeto lėšų ir kartais atrodo, kad šitos agentūros lik ir vagia pinigus iš kitų institucijų. Ir būtent apie tai ir buvo kalbama. Todėl parlamentas turė su taryba ir su komisija, kad kai sukūriama agentūra, reikia laikytis tam tikros procedūros, kad būtų vykdyta poveikio, vyktas poveikio vertinimas išlaidų ir naudos įvertinimas. Maždaug prieš dviejus metus komisija įvertino visą sistemą ir nusprendė, kad reikia naujo tarp institucinio susitarimo šio klausimu. Ir šiame, šioje tarp institucinėje darbo grupėje Dar neaišku, kokie komisarai joje dalyvaus. Prieš e, naujosius surinkimus e, ten dalyvavo biudžeto kontrolės komisarė, pane Gimbrauskaitė ir keletas e, kitų pareigūnų iš, iš tarybos. Dabar aš pati dirbu šioje tarp institucinėje darbo grupėje. Ir mes atliekame daug tyrimų, daug e, gilinamės į bendrą agentūrų sistemą, kaip jinai vystosi ir kokių bendrų problemų yra ir kokius sprendimus galime priimti. Nemanykite tikrai, kad mes norime pakeisti šito komiteto, perimti šito komiteto kompetencijas ar biudžeto komiteto kompetencijas. Tikrai ne. Tiesiog mes gilinamės į tas problemas, peržiūrime, svarstome tą galima tarp institucinį susitarimą. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu įsigilinti į esmę ir turėti galimybę iš esmės išnagrinėti situaciją. Yra daug problemų, kurios yra bendros visom agentūrom, pavyzdžiui, dėl e, darbuotojų prieimimo tvarkos, finansavimo, finansų reglamentavimo. Prisimenu, viena agentūra sakė, kad tiesiog neįmanoma. E, niekas neatsišaukia į viešai pirkimą dėl 30 mobilių telefonų. Taigi tų problemų yra įvairių ES institucijose. Ir labai tokių konkrečių, o kartais ir tokių esminių apimančių visas agentūras. Taigi komisija turi tam tikrą vaidmenį šioje srityje, bet kasgi yra už tai atsakingas. Prisimenu, kad kartą klausiau tuo metinio transporto komiteto pono Baro, atsiprašau, komisaro apie problemas aviacijos rytyje dėl tam, tik, tam tikrų lėktuvų, kai Danija nesutarė su agentūros nuomonė, AESOS nuomonė. Ir aš paklausiau komisaro, kas čia atsitiko, ar ES e, neteisingai elgėsi ar tos nacionalinės agentūros ir jisai perskaitė ESOS atsiųstą pranešimą ar laišką ir atsakė į mano klausimus. Iš jo požiūrio mačiau, kad pastebėjau, kad jisai, kad jam nepatiko tai, kaip ta problema buvo sprendžiama nes galiausiai jisai yra dėl visko kaltinamas, bet pats negali e, griežtai pasakyti, darysim taip ar taip, ar tas ar tas yra atsakingas už tai. Taigi reikia gerai pagalvoti, kas yra atsakingas ir siaurų, siaurame šitame kontekste ir platesnėme kontekste. Ir šitą užduotį turėsime daryti ne tik, turėsime pakartoti karts nuo karto. Taigi, ačiū už pakeitimus, atsižvelgsiu į visus pakeitimus, taip pat ir pono Rikį pakeitimą dėl personalo darbo. labai sunku pakankamai turėti e, specialistų geležinkelio agentūroje, nes iš tikrųjų trūksta specialistų toje srityje. Ponas Kūn liktai norėjo taip pat pasisakyti, prašyčiau trumpai. Mūsų kolega Itela dėja negalėjo šiandien atvykti, bet mes žinome visi priežastis, žinome, kokia yra transporto situacija. Aš norėčiau tik tai pritarti uh, pranešėjai poniai Jensen dėl uh, Europos geležinkelio agentūros. Ponas Riki pasiūlė labai gerus, pateikė labai gerus pasiūlymus, mes juos paremsime. Uh, Tai yra savaime suprantama, dėl komisijos ir atitinkamų įvertinimų aš norėčiau pateikti vieną prašymą ir vieną e, pasiūlymą. Ar kalbėdami apie antrą pakeitimą dėl antro A paragrafo galėtume prašyti atskiro balsavimo. Pirmas, pirmoji dalis būtų iki žodžių field, field of tune, o antroji dalis būtų welcomes the new legal. Ar būtų įmanoma prašyti atskiro balsavimo dėl dviejų dalių tekste? Visada galime balsuoti dalimis, atskirai balsuoti. Jeigu tik laiku paprašote, žinoma, taip ir padarysime. Ar ponė Ajala pritars ar ne, čia jau kitas klausimas, bet tikrai visą laiką galima balsuoti dalimis. Sí. Lo que, perdone, mm, presidente, lo que no... Nesupratau iki kur. kur kuris iki kurios dalies ten ta. Nelabai supratau jūsų paminėtą vietą konkrečiai. Paragraf 9a. 9a dalis arba paragrafas, ar ne? Radote? Antras pakeitimas. komentarai. Pirmoji dalis. Pirmoji dalis. Turėtų būti. Field of tourism. Iki field of tourism. Iki turizmo srities. O antroji dalis tada. And welcomes a new legal. Ar dabar aišku? <laughs> We have now not the, uh, the voting situation. <laughs> But we would assume that if you want to split it off. Taip suprantame, kad jeigu jūs norite suskaidyti, tai tikriausiai nepritarėte vieną iš tų dalių. jeigu norite balsuoti dalimis, tai tikriausiai kažkuriai nepritarsite. Tai jeigu prašote atskiro balsavimo, taip pasižymiu, taip ir bus. Mes balsuosime dalimis nieko, nieko tokio. Kągi, ačiū. Kitas klausimas. Pono Alkadroj pranešimas. Šiuo metu ponas Alkadroj yra ekonomikos komiteto posėdyje, pristato kitą pranešimą, bet norėčiau pradėti diskusiją apie pakeitimus. Aš jo vardu bendrai pristatysiu šitą pranešimą, paskui jis prates atvykęs. Man atrodo, kad svarbiausia čia yra įtraukti nepriklausomus e, laisvai samdomus vairuotojus iš tą dokumentą. Aš žinau, kad parlamentas e, buvo susiskaldęs šio klausimu. Buvo keletas grupių, kurios pasisakė už ir keletas grupių, kurios pasisakė prieš. Taigi buvo gan nemažas susiskaldimas dėl šito pranešimo. Manau, kad ponas Elkadroji bando ieškoti kompromiso, įtraukdamas laisvai samdomus vairuotojus e, pagal palankesnės sąlygas. Ir ten kalba apie pakrovimus ir apie darbo laiką, bet jisai nėra visiškai tikras, ar komitetas palaikys jo pasiūlymą, atsižvelgiant į ankstesnės diskusijas. Matome, kad buvo gan nemažų nesutarimų šiuo klausimu. Žinau, kad ponas Groš ir tikriausiai ir ponė Jensen taip pat pasiūlė pakeitimų ir ten juose sprendžia šią problemą visiškai iš kito kampo. įtraukia vairuotojus į 3,5, iki 3,5 tonų sunkvežimį. Žodžiu, yra nesutarimų, kokią grupę laisvai samdomų vairuotojų įtraukti, ar visus, ar vairuotojus iki 3,5 tonų. Taigi vyks, e, turėtų įvykti diskusija šiuo klausimu. Žvelgiant bendrai, jeigu pranešėjo nuomonė bus patvirtinta transporto komitete, tuomet galbūt turėsime kompromisinį variantą ir užimtumo komitete, ir plenarnėje sesijoje. Manau, kad šitas dokumentas vis tiek atsidurs ir užimtumo komitete ir plenarinėje sesijoje. Taigi, kalbant apie mūsų komiteto poziciją, dėl, šios, dėl šio pranešimo reikia į tai atsižvelgti. Aš smulkiai negal, ne, nenorėjau aptarinėti šito pranešimo. Pone Elkadroj, jeigu jūs galėtumėt smulkiau pristatyti šitą pranešimą, būtų, būtų puiku. O vėliau pradėsime diskusiją. Taigi, aš bendrai aptariau. Eh, Pone pirmininkė, norėčiau atsiprašyti, kad pavėlavau iš tiesų nėra labai patogu būti atsakingam už du skirtingus pranešimus dėse skirtingose komitetuose, bet kartais dėja susiklosto tokia situacija. Dabartinės savo pastabas aš norėčiau orientuoti į pateiktus pakeitimus. Aš bendravau su visais kolegomis, su šešėliniais pranešėjais. Uh, aptariau tuos pasiūlytus pakeitimus ir galėčiau pasakyti tokį dalyką. Mano pateikti pakeitimai, juos reiktų žiūrėti lygiai grečiai tam, ką aš sakiau pirmą kartą pristatydama savo pranešimą. Tai įvyko prieš kelias savaitės. Jau tuomet aš bandžiau išvengti to dalymo 50-50, kalbant apie laisvai samdomus darbuotojus ir nelaisvai samdomus vairuotojus. Taigi aš to nekartosiu, tačiau aš pateikiau keletą pakeitimų būtent dėl šio klausimo. Čia mm, man būtų svarbu mažinti biurokratinę naštą, administracinį darbą ir mes kalbėjome apie tai, kad laisvai samdomiams darbuotojams registravimo įsipareigojimai turėtų būti sumažinami. Tai yra, kad jie turėtų tik tai vykdyti tuos privalomus registravimus. Trisdešimt antrame pakeitime aš kalbu apie tai, kad e, laisvai samdomi sunkvežimių vairuotojai galėtų, galėtų atsisakyti vykdyti veik, atsiprašau, galėtų išlipti ir išlipti. O e, mes kalbame taip pat apie vairavimo laiką ir ilsėjimosi laiką ir taip pat apie pakrovimo ir iškrovimo laiką. O taip pat mes turime kalbėti apie e, bendrą laiką. Tos užduotis, kurias e, laisvai samdomi vairuotojai atlieka savo vairavimo metu. Mes taip pat. Taip, taip pat matome, kad yra skirtingos nuomonės. Kai kurie kolegos iš principo nenori, kad būtų iš šio dokumento taikymos rytį įtraukti laisvai samdomi vairuotojai. Rytoj mes balsuosime ir pamatysime, kokia yra balsų dauguma. Taip pat žinosime, e, kokia yra užimtumo komiteto nuomonė. Dėl kolegų pateiktų pakeitimų. Kolegos Groš ir Jensen pateikė labai daug pakeitimų. Iš dalies aš galiu jiems pritarti. Pavyzdžiui, galiu pritarti pakeitimui. Arba pasiūlymui, kad vairuotojai vairuojantis lengvesnės nei 3,5 tonos e, mašinas, automobilius taip pat e, būtų, patektų į šio dokumento taikymo sritį. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šio dokumento taikymas praktikoje dėja bus labai sudėtingas. Apie tai mes aišku dar diskutuosime iki to laiko, kai reiks tvirtinti šį pranešimą E, plenarinėje sesijoje. 30 ir 33 pakeitimus, kuriuos pasiūlė ponas Groš, e, aš esu priverstas atmesti, nes čia yra kalbama apie apibriešti, kas yra laisvai samdomas vairuotojas, kol kas e, kontroliuoja šią sritį valstybės narės, manau, kad tai turėtų būti ES kompetencija ir manau, kad kol kas tos skirtingos apibrieštis yra viena didžiausių problemų. 31 pakeitimui aš pritariu, čia yra kalbama apie tai, kad reikia parengti pranešimą dėl pasiekmių šio teisės akto įsigaliojimo. Taip pat galiu pritarti visiems ponios Tikau pateiktiems pakeitimams, ponė Vortman Kol taip pat pateikė pakeitimą, kuriame jinai kalba apie keitimus, keitimasi gerąją praktiką. Tam galiu pritarti, tačiau yra keletas ponios Vortman kol pakeitimų, kuriems negaliu pritarti. E, taip pat pritariu ponios Lichtenberger pasiūlymui dėl naktinių valandų bet dėl šio klausimo taip pat vyrauja skirtingos nuomonės komitete. Taigi tokios mano nuomonės dėl pateiktų pakeitimų. Ačiū. Yra penki norintys pasisakyti. Pasistengime per dvi, tris minutės pasisakyti. Žinau, kad čia yra svarbus klausimas, bet visgi reikėtų spėti. Pirmiausiai ponas Kun nuo EPP. Ja, e Ačiū. EPP vardu norėčiau pasakyti tiek. Mūsų pakeitimai yra 19 ir 30, jie mums svarbus. Dar kartą norėtumėm pabrėžti, kad esame pasirengę daryti kompromisų. Pavyzdžiui, automobiliai, kurie sveria mažiau nei 3,5 tono, kuriuos vairuoja darbuotojai, esantis normaliuose darbo santykiuose, Taigi šie automobiliai turi būti įtraukti į darbo laiko direktyvą. Statistika rodo, jūs tą puikiai žinote, kad būtent šioje srityje atsitinka daugiausia nelaimių. Būtent čia saugumas yra pats menkiausias. Mes turime imtis priemonių ir gerinti saugumą būtent čia. Nesutiktume su tuo, kad visi laisvai samdomi ar mobilieji darbuotojai, kaip jie vadinami šiame dokumente, būtinai turi būti įtraukti į direktyvos dėl darbo laiko apriepti. Mums yra probleminis klausimas tų e, tik tariamai mobilių darbuotojų. Čia reikia labai aiškiai tikrinti dar, kas tai yra, galbūt reikėtų specialios direktyvos ir išaiškinti šį klausimą atskirai. Naktinio darbo apibrieštis šiuo metu metu vienoje direktyvoje jau yra nustatyta, todėl nereikia to daryti antrą kartą. Norime ir toliau gerinti saugumą transporto srityje. Taip pat reikėtų nustatyti dviejų metų laikotarpį, per kurį direktyva turėtų būti peržiūrėta. Morgen, sitzung... O rytojaus posėdžiui, kaip, paminė, kaip man pasakė ponia, ponas Groš ir ponia Jensen, mes esam parengę du žodinius pakeitimus 19 ir 30 pakeitimų atžvilgių, kurie jau yra pateikti. Uh, Tačiau, taigi dar kartą noriu pasakyti, kad mes pateiksime ir žodinius pakeitimus ir tą jau noriu dabar jums pranešti. Žodinius pakeitimus galima pateikti tą pačią dieną, bet jeigu kas nors prieštarauja, tai tuomet jie bus nepriimti. Tiesiog norėjau priminti. Pone Jensen, Aldi frakcijos vardu. Ačiū. Dėkoju pranešėjui už pastangas pasiekti kompromisą. Visgi mes dabar pasidalinę 50-50. Mano pateikti kartu su pono Groš pakeitimai būtent ir pabrėžia tai, čia kai kurie Mūsų nuomonė, į darbo laiko direktyvą turėtų būti įtraukti laisvai samdomi vairuotojai, kurie kol kas nėra įtraukti. Aš maniau, kad taksi vairuotojas yra įtrauktas į darbo laiko direktyvą, pasirodo, kad ne. Dėl naktinių, naktinio darbo nežinau, bet darbo laiko direktyvą tikrai turėtų įtraukti. Būtent todėl mes ir pateikėme uh, pakeitimus. Tai yra labai sudėtingas klausimas, todėl reikia dar pateikti ir žodinių pakeitimų dėl 19 straipsnio, dėl 30 straipsnio. Bėda ta, kad Bėda ta, kad kalbame apie asmenis, kurie nėra įtraukti į darbo laiko direktyvą. Toje direktyvoje yra labai daug išimčių. Visi tikriausiai prisimėte traktorius, karinės technikos vairuotojus ir taip toliau. Todėl reikia pakeisti 19 pakeitimą viduryje turėtų būti, sakoma, šioje direktyvoje išskyrus 3,5 tonų automobiliai. Tai yra labai sudėtingas klausimas Vadinasi, mes nepritarėm 27 pakeitimui, nes nepritarėm, kad maš... automobiliai iki 3,5 tonų turėtų būti įtraukti į darbo laiko direktyvą, o ne. O ne į kitą direktyvą. Mes dar būtent ir kalbame apie darbo laiko direktyvą. Prezidentas, e, pirmininkas, ačiū. Matau, kad komitetas turės labai daug skirtingų nuomonių rytoj per balsavimą. Pone Lichtenberge. Kolegė Jensen, būtų neblogai, jeigu būtų galima atskirti tos vairavimo ir polsio laiko, laiką nuo darbo laiko. Tačiau tai susiję dalykai, kadangi visada kalbam apie tą patį asmenį žmogus pavarksta ir nuo važiavimo, ir nuo darbo, ir tokiu būdu gali, būti, gali kelti pavojų kelyje. Būtų labai gražu, jei būtų galima atskirti šį dalyką, bet neįmanoma. Manau, kad didžiausia problema sudaro fiktyvų savarankišką darbą dirbantis asmenys. Žinoma, yra toksai, tokia savoka, kiekvienas turi, gali daryti, turi teisę daryti tai, ką jis nori, jeigu net jeigu tai kenkia jam pačiam. Tačiau šiuo atveju tai kenkia ne tik tam asmeniui. Žmogus, kuris vairuoja 40 tonų sveriantį automobilį, yra didžiulis pavojus visuomeniai. Kai kalbam apie 3,5 tonos, man atrodo, kad skirtumas čia nėra toks didelis, kaip atrodo nes ir 3,5 tonos gali padaryti didelę žalą. Tie kurie, vairuotojai, kurie važinėja tik trumpus atstumus, galbūt jiems tai ir tinka. Periferijoje, kur tie atstumai maži, bet Europos centre tai yra labai aktualus klausimas. Jeigu šie asmenys gali vairuoti automobilį nereglamentuojamu laiku, tai pavojus kyla aplinkai ir manau, kad žmonės nori, kad mes tokius pavojus, kaip apeiti darbo laiko direktyvą ir darbo laiko reglamentavimą, tokius, mes turime šitas problemas spręsti, to iš mūsų laukia visuomenė. Todėl, manau, reikia apskritai pakeisti savoką arba tiksliai apibriežti savoką, kas iš tikrųjų dirba savarankiškai, o kas yra tik fiktyviai savarankiškas darbuotojas. Šioje, šioje srityje kūrybingumas, negatyvus kūrybingumas, tai yra mm, gebėjimas apeiti įstatymus yra didžiulis. Todėl manau, kad kai kalbam apie teismo saugų, eismo saugumą ir apie konkurencinių santykių tarp įmonių reglamentavimą, dempingo vengimą, tai turime apsispręsti ir pateikti tikslės definicijas. Aš dar kartą apeliuoju, kad jūs pergalvotumėte savo pozicijas. Žinoma, kiekvienas turi tam tikrą poziciją ir viską žvelgia iš savo perspektyvos, bet yra tam tikrų esminių dalykų, kaip minėjo kolega Elkadrao. Kol visos šios nuostatos nebus kontroliuojamos taip kaip dabar, ir yra, tai mums jos nieko ir nepadės. Mes galim kurti, kad ir pačias geriausias taisyklės, bet jeigu jų įgyvendinimo nekontroliuosime, tai jos ir neveiks. Ačiū. Ponas Vandalin. Ačiū pirmininkė. Čiūgiuosi, kad kolega Alkatrao taip gražiai viską pavaizdavo, bet politikoje reikia ir aiškumo. Prieš pusantros savaitės Strasbūrė jau apie tai kalbėjom. <coughs> Mūsų manimų ta darbuotojų grupė neturi patekti į šią direktyvą, mes čia manome visiškai kitaip. Tačiau balsuojant rytoj paaiškės, kas ko, laikosi kokios nuomonės. Pirmininkė, aš vis dėlto norėčiau pasisakyti apie 24-25 pakeitimus, kuriuos pakeitė ponia Vartman Kol. Ir kolegė jie yra labai panašus, bet aš norėčiau balsuoti dėl pirmosios ir antrosios šių pakeitimo dalies atskirai. Norėčiau šį prašymą dabar išsakyti oficialiai. Kitas dalykas, ką minėjo kolega Kūn, man tai sukėlė nustebimo. Jo frakcija esą norėtų kompromiso. Tačiau ką tai tiksliai reiškia, kokiu kompromisu jūs ruošitės pasiekti? Uh, mes kalbam čia apie labai kardinaliai besiskiriančias pozicijas ir jokios, jokio pasirengimo daryti kompromisus savo frakcijoje aš nepastebėjau, bet tai galbūt paaiškės rytoj balsuojant. Kas norėtų balsavimo dalimis, praneškite sekretoriatui, kad e, tai būtų atsižvelgta ponas Radbor. Ačiū pirmininkė. E, pakeitimai yra trijų sri, sričių iš principo. E, pačioje pradžioje mūsų diskusijų pranešėjas nedalyvavo ir mes liktai išvardinome tas pagrindinės problemas. Pirmojis, pirmasis klausimas yra savarankiškai dirbantis vairuotojai. Tikriausiai prisimėte ankstesnės diskusijas, aš pabrėžiau tai, kad konkrečiai Mano srityje, tos versle susisime su logistika ir transportu, dauguma tų įmonių yra labai mažos ir šitoksai dokumentas tiesiog suparaližuotų jų galimybę mm, toliau tęsti verslą. Pirmininkė, man atrodo, kad reik... man norisi ginti, apginti poną Vanman būtent kai kalbame apie tai, kas turėtų būti įtrauktas į direktyvą. Vėlgi remiuosi savo patirtimi, aš atstovauju daugybę, e, daugybę kaimo vietovių, mm, tenais yra daug smulkių vairuotojų, kurie vairuoja nedidelius sunkvežimukus ir vežioja prekes iš vieno kaimelio į kito kaimelį. Ir nežinau, ar jiems manau, kad tiksliai nebuvo įvardinta problema. Nes problemos yra labai skirtingos, tarkim, problemos Austrijoje yra netokios pačios kaip Junktinėje karalystėje. Ir mes bandome rasti bendrą formulę visiems, kai, mano nuomonė, ta bendra formulė visiems netiks. Kitas dalykas - dėl naktinio darbo apibriešties. Iki šiol mes e, vadovavomės tuo principu, kad naktinis darbas yra subsidiarumo principų apsprendžiamas dalykas. Kiekviena valstybė narė nusprendžia, kaip jį apibriežti. O dabar atsirado pakeitimų, kuriais bandome apibriežti naktinį darbą. Manau, čia yra neteisingas kelias, ponė pirmininkė, nes ta bendra formulė visiems netiks nenorėčiau, kad mes apribotume valstybių narių galimybę spręsti, kas yra naktinis darbas ir tartume šito kompetenciją komisiją. Komisijai, pirmininkas, komisijos vardu ponas Paskarelį. Ačiū pirmininkė. Komisija pateikė pasiūlymą ir jo laikosi. Pasikeitėme nuomonėmis šiame komitete, aplinkosaugos komitete Pirmininkas, ponia Paskvalį, vis dar keičiamės nuomonėmis. Prašome tęsti. Komisijos atstovas. Atsiprašau, nesupratau pirmininkė, ką jūs turit galvoje, bet e, kalbu toliau. Taigi mes patikime pasiūlymą ir jo laikomės. Norėčiau pabrėžti, kad komisija susirūpinusi e, saugumu keliuose ir vairuotojų saugumu. Ir mes ir transporto komitete iškeliam šitą klausimą. Visgi ponas Elkadraui stengiasi rasti kompromisą, bet pastebėjau, kad pozicijos šiame komitete komitete ir aplinkoskos komitete, kur taip pat buvau posėdėje, visgi labai tos pozicijos susipriešinusios. O komitetui reikės balsuoti. Mes turime savo nuomonę dėl pakeitimų. Norėtumėm, kad būtų pasiekiamas kuo tobulesnis, pasiektas kuo tobulesnis kompromisas pranešėjas dėjo pastangas, bet pakeitimai pirmas, šeštas, dešimtas, keturiasdešimtas ir kiti, kuriuose įtraukti savarankiškai dirbantis vairuotojai, nebus paremti komisijos tokie, kokie jie dabar yra. Kol nebus pakankamai reglamentuojamas pats darbinimas. Kol nebus pakankamos teisinės bazės valstybėse narėse. Bar jūs kalbate apie tai, kad keičiame kompetencijas, kad suteikėme komisijai daugiau kompetencijų. Manau, kad rizikuojame išleisti teisės aktą, kurį bus labai sunku taikyti visiems dėl automobilių lengvesnių negu 3,5 tonos. Tai mes esame pasiruošę svarstyti, tačiau mes turime bendrą taisyklę, kuri taikoma visiems, visoms transporto priemonėms sunkesnėms negu 3,5 tonos. Ir mes negalime dabar keisti šito uh, šitos ribos vienam teisės aktui, o kitam teisės aktui palikti, nes tai būtų neteisinga ir dviprasmiška ir sunkiai taikoma. Atlikome tyrimą dėl gali, poveikio tyrimą, kas būtų, jeigu pra, praplėstumėm šitą ribą, pakeistumėm šitą ribą. Jeigu matysime, kad gausime naudingų pasiūlymų, bendro pobūdžio pasiūlymų, galbūt jos ir atsižvelgtume, bet konkrečiai keisti vienoje vietoje, keisti kitoje vietoje ne, mes to nepalaikome. Taip pat yra pakeitimų, kuriuose, kuriais stengiamasi pateikti geresnę api, apibriežtį, pavyzdžiui, kas yra savarankiškai dirbantis vartotojas, kas nėra. Nežinome, kad čia kyla tų fiktyviai dirbančių savarankiškų darbuotojų. Taigi mes paremsime visus pakeitimus, kuriais siekiama aiškiau apibriežti pagrindinius, pagrindinius terminus. Taigi palaikysime visus e, pakeitimus, kurie išaiškina terminus. Taigi tiek ir žinau, kad komitetas turės balsuoti rytoj ryte. Ačiū. Pirmininkas Seit trumpai ir pradame koordinatorių posėdį tikriausiai tie, kurie jau turi labai aiškę nuomonę, nebus perkalbėti, tai jūs galite kalbėti labai trumpai, čia tokia demokratinė tvarka. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš dar turiu tris minutės, mes juk dar nevėluojame. Taigi, visų pirma, norėčiau pasakyti pastabą komisiją, o paskui kreipsiuosi kolegas. Dabartinėje direktyvoje, tokioje, kokia ji dabar yra, ir ji beje yra teisiškai saistanti. Į tos direktyvos taikymos rytį pakanka ir laisvai samdomi darbuotojai. Tai yra faktas. Visi pamastymai, ar tai yra tikslinga ar ne, yra teisingi, tačiau aš savo nuomonės nekeisiu. Kontrolės klausimas iš tiesų yra labai svarbus, todėl aš bandžiau sueuropinti, jeigu taip galima pasakyti, kontrolės funkciją, nes ateityje tai turės vis tiek įvykti, tai turės įvykti visose rinkose, taip pat ir transporto rinkoje. Reikės harmonizuoti visas rinkas ir tai galioja taip pat ir kontroliai. Taigi tai buvo tam tikras toks pirmasis bandymas, aš sakiau, kad mes tiesiog skatiname komisiją pateikti pasiūlymus E, bet atrodo, kad tai komisijai nėra pirminis prioritetas, jai dar reiks šiek tiek laiko.